So, so let me start meeting of our. Mes uh, pradėkime ekon komiteto posėdį. Visų pradžių e, turėčiau perskaityti nemažai informacijos, kol perėsime prie pirmojo darbo tvarkės e, punkto. Visų pirma, tai yra darbo tvarkės tvirtinimas, nemačiau jokių pakeitimų, taigi perėsime prie antrojo punktą, tai yra pirmininko pareiškimai. Pirmasis e, FAM posėdis 21 lapkričio e, įvyks ir jau nariai buvo informuoti apie trečiadienio FAM bendrą posėdį, kur buvo kalbama apie mokesnę politiką, lyčių lygybę ES tam, kad e, nebūtų dar vieno e, posėdžio tą patį rytą. Norėčiau patarti mūsų komiteto nariams ateikti kiek galima anksčiau, kad galėtume 9 ryto pradėti posėdį. Antroji dalis tai yra bendrų koordinatorių posėdžių sprendimai, kurie buvo rugsėjo 13 dieną. Taip pat yra paskirimai 17 metų Europa ESMA e, biudžeto patvirtinimo ir paskui e, taip pat e, trumpa informacija apie pokyčius. Trečiasis tai yra ekonominė konvergencija ir siūloma EFSI terminas yra 21 rugsėjo, jis jau vyko ir buvo patvirtintas darbo grupė. Uh, E, finansinės pagalbos e, Graikijai darbo grupė. Pirmininkas pranešė, kad e, atskaitomybė dėl taupimo priemonių vyks ECON posėdėje. Ir būtent šis komitetas yra atsakingas už šį klausimą ir darbos grupės turi tęstis. Taip pat koordinatoriai sutarė, kad kitas posėdis bus 10 spalio, kur tada tai jau irgi, taip sakant, praėjo. Taigi ir vėliau yra sutarta kovo mėnesį e, susitikti. E, birž, e, tai, 18 kovo, taip pat 21 sausio reglamentas pakeičiantis reglamentą, kuris įsteigė įsas. Vėliau yra pasikeitimas nuomonėmis ir buvo nuspręsta, kad jeigu norime, kiek galime greičiau nekeisti tų pasiūlymų ir išlaikyti e, visą tai vienoje, viename pranešime. E, naujajam EML, AML tik viena e, dalis iš tiesų bus ir išliks tokia pati. E, dar galimas atskirimas e, to failo irgi yra galimas, jeigu reikia, bet reikės e, dėrėti su taryba. Ekonominė valdysena. Kalbant apie pirmininkų posėdžių dalyvavimo oro grupės posėdėje vienoje rugsėjo 7 dieną buvo nuspręsta, kad būsimi posėdžiai, į kuriuos yra kviečiamas ir pirmininkas koordinatorių posėdėje bus pranešta apie darbo tvarkę kiek galima anksčiau finansinę pagalbą darbo grupiai. Pirmininkas pakvietė koordinatorius pateikti pasiūlymus įvairioms temoms ir taip pat, kad pranešėjai mm, būtų pakviesti į 19 metų posėdį. Dar vienas komiteto misijos 19 metų pradžioje. E, sausio kovo mėnesiais buvo nuspręsta apsilankyti mm, papildomai mm, e, Deutsche Bundesbank pirmadienės per Strasbūro plenarinę sesiją ir vis, vis nariai yra kviečiami. Taip pat paprašyti leidimo siūsti delegaciją į Londoną 28 vasario ir iki 1 kovo kitais metais e, kiti punktai bus įtraukti į kitą koordinatorių posėdžio darbo tvarkę investicijų įmonių peržiūra, esma laiškas dėl trečiųjų šalių, taip pat fiskalinis e, e, susitarimas, e, taip pat reikės paprašyti jūri nuomonės dėl teisinės bazės. Taip pat buvo nusiustas prašymas ministrui Lemer ir buvo sutarta 23 spalio surenkti bendrą kontaks e, posėdį ir koordinatorių susitikimą dėl skaitmeninės e, apmokestinimo. Kitas posėdis bus lapkričio 21 dieną. Tai tiek iš pirmininko. Taip pat, o dabar kalbėsime apie valstybių narių tarpusavio, apie vykstančių tarp institucinių dėrybų ataskaitą yra PEPS, e, taip pat trečiasis trilogas, e, vyko lapkričio 15 dieną ir komisija pristatė keturis darbinius dokumentus dėl PEPS e, op, opcionų kaštų, taip pat įvairių mokėjimų, PEP portabilumo ir partnerysčių. Kitas trilogas yra numatomas gruodžio ketvirtą dieną. Tai pirmasis darbo tvarkės e, darbinis punktas arba ketvirtasis valstybių narių tarpusavo prekybos apmokestinimo galutinės PVM sistemos veikimų išskirtų išsamių techninių priemonių nustatymas. Ir Fulvio Martušelo yra pranešėjas. Jam suteikiame 25 minutės e, diskusijai ir pristatymui. Kadangi pono Matušelo čia nėra, tokiu atveju jį pakeis e, ponas Gerhortas. Aš suteiksiu žodį jam. Esu įsitikinęs, kad jis galės tą pasiūlymą apibendrinti. Ačiū, kad pakeitėte pono Matušelo. kolegos, aš, e, ponios ir ponai, pranešėjo e, Matušėlo vardu, aš perskaitysiu jo pranešimą. Visų pirma, jis atsiprašo kad negali pristatyti savo e, minčių, idėjų šio klausimu. Jis taip pat dėkoja kad man, kad aš jį atstovauju. Na, kalbant apie šią priemonę, kalbame apie e, galtinės PVM sistemos veikimui skirtų užsamių priemonių ir ši tema, šis dokumentas yra tikrai ilgai aptarinėjamas e, ir mūsų darbas iš tiesų siekia nustatyti geresnį reglamentavimą, paprastesnį. Dabartinė sistema jau veikia daug dešimtmečių. Ir kadangi keičiasi visuomenė, keičiasi vieninga rinka, keičiasi taip pat ir mūsų poreikiai. Europa irgi keičiasi įvairia pusiškai. Iššūkiai irgi pasikeitė, Jis taip pat galvoja, kad mums negalima uh, e, užmygti ant laurų, reikia keistis, reikia žvelgti šios pokyčius. E, suvokti visus pokyčius yra labai svarbu. Labai svarbu yra paremti mažas ir vidutinės įmonės, palengvinti joms darbą ir mažinti kaštus. Ponas Martušelo džiaugiasi, kad yra šio e, dokumento pranešėjas ir jis nori pasakyti, kad tas darbas, kuris e, yra da, ir bus e, atliekamas su šešėliniais pranešėjais ir taip pat kitais, tikrai sieks geresnės sistemos, kuri bus susieta su vieninga rinka, bus pristatytos supaprastintos priemonės. Kalbant apie PVM skaičius, E, kurie dabar aišku yra tokie gana riboti, labai svarbu yra e, šį klausimą nagrinėti labai atidžiai. Dėl to komisija pateikė mm, tam tikrus nuostatus, kurie yra e, susijęs su poveikiu ir poveikio vertinimu. Ponas Matušelo teigia, kad mums reikia sumažinti su sukčiavimu susijusius veiksmus ir poveikį, kurį e, tas sukčiavimas daro valstybėms narėms ES. Jis taip pat e, ir aš kartu su juo e, noriu išgirsti jūsų nuomonių, jūsų pastabų dėl m, pakeitimų ir ponas Matušelo tada e, taip pat pakomentuos bendrą darbą. Ir jeigu turėsite jam klausimų, norėsite keistis nuomonėmis, tai tikrai jis to labai laukia. Dėkoju ir jis dėkoja taip pat man. Ačiū. Dėkoju, uh, uh, kad pristatėse, pristatėte pranešėjo mm, poziciją. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponas Tank. Dėkui. Džefė mm, Kofod mm, atsiprašo, kad negalėjo šiandien atvykti. Aš kalbėsiu jo vardu. Mūsų frakcija iš tiesų sveikina šį pranešimą, kuriuo siekiama padėti pagrindus tokiai daug efektyvesniai ateities PVM sistemai. Aišku, kad dabartinė sistema yra netinkama kovoti su tarp valstybiniu sukčiavimu PVM srityje. Taigi norim kad mm, būtų užkirstas kelias sukčiavimui PVM tarp valstybinių mastų, nes tas sukčiavimas siekia net 41 milijardą eurų. O kalbant apie tą patvirtintą apmokestinamą į asmenį, tai reikia aiškiai suformuluoti, kas turi teisę tokį statusą gauti. Mes esame atitinkamus uh, pakeitimus pateikę dėl to patvirtinto apmokestinamojo asmens statuso. Ir jei toks statusas nesuteikiamas, ta informacija turi būti teikiama visom valstybėm narėm. Taip pat ne, ne ES valstybių narių įmonės turėtų irgi mokėti PVM ir neapeiti reikalavimų šioje srityje. Mes tikimės konstruktyviai bendradarbiauti su pranešėju ir kitais, dirbant su šiuo dokumentu. Nematau nieko iš EKR ir nieko iš ALDE frakcijų, bet žaliųjų atstovę matau Molly Scott Kato. Matote, aš atvykau, nes man labai svarbi tema ir mes sveikiname komisijos pastangas šioje srityje. Turim prisiminti, kad dabartinė PVM sistema, kuri 93 metais pradėjo veikti, yra laikina sistema ir labai mm, gerai, kad mes pagaliau pajudėjome į priekį ir einam link tos galutinės PVM sistemos. Dabartinė PVM sistema turi rimtų trūkumų, kai kalbame apie e, apmokestinimą pagal kilmės vietą, e, taip pat ta, tie karuseliniai sukčiavimai atneša 50 milijardų eurų nuostolių ir manoma, kad ir toliau, jei nieks nebus daroma, tai tie nuostoliai tik auks. Taigi galutinė e, PVM sistema mm, nori apmokestinti e, santykius tarp verslo įmonių, nepriklausomai nuo to, ar tai yra e, vidaus ES valstybės narės ar trečiosios valstybės narės. Ir taip pat siekiama užkirsti kelią įvairiam sukčiavimui PVM srityje, tai turėtų prisidėti prie didesnio pajamų iš mokesčių surinkimo, kas yra labai aktualu. Bet yra tam tikrų dalykų, kurie toliau turėtų būti aptarinėjami su kitais šešėliniais pranešėjais. E, pirmiausia, tai reikia skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių mokesčių inspekcijų, e, didinti jų pasitikėjimą e, vienų kitomis ir taip pat turime numatyti tinkamus išteklius šiai sistemai. Taip pat turime stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčių administratorių, kai kalbame apie nesumokėtų mokesčių išieškojimą ir mm, trečiųjų šalių ekonominės veiklos subjektus. Turim taip pat vienodai taikyti visas taisyklės visose valstybėse narėse. Nepritarėme pasiūlymui didinti tą ribą, virš kurios esamom sumom ekonominės veiklos subjektai turi kas mėnesį pateikti mokesčių deklaracijas. Taigi mes esam pasirengę toliau dirbti su kitais šešėliniais pranešėjais, nors jų šiandien čia salėje ir nėra. Neturim nieko, kas norėtų spontaniškai pasisakyti, tai apibendrinsiu situaciją. Šis pasiūlymas maždaug 200 straipsnių dabartinės PVM direktyvos pakeičia. Pagrindiniai jo elementai yra e, supaprastinti prekių apmokestinimo taisyklės, kai kalbame apie tarp valstybinę priekybą. E, siekiama mažinti administracinę naštą. Ir pranešės yra pakeitęs, pateikęs 19 pakeitimų. Mm, jie yra susiję daugiausia su Europos parlamento teisė būti informuotam. Jei niekas nenori daugiau pasisakyti, tai pakeitimus galime siūlyti iki 28 lapkričio 12 val. pietų. Pakeitimus svarsysime 10 sausio, ekonomikos komitete balsuosime 21 sausio. Tiek. Dabar turėtume padaryti 10 minučių pertrauką nes turime sulaukti parlamentarų. Oras labai atšalo, galbūt kai kurie dėl to šalčio nesugebėjo laiku atvykti į posėdį, dėl to dabar padarykime 10 minučių pertrauką. So, dear colleagues, please uh, get seated. We will start point. Kolegos, susėskite. Prie penkto klausimo pereisime. Čia bus aptariamos dvi atsa, uh, du dokumentai pasiūlymas tarybos direktyva, kuria nustatomos taisyklės susijusios su įmonių reikšmenis skaitmeninės veiklavėtės apmokestinimu. Uh, ir taip pat taisyklės susijusios su įmonių reikšmingos skaitminės veiklavės apmokestinimu. Rosati ataskaita 120 pakeitimų pateikta. Dauguma pakeitimų siekiama suvienodinti su CCCTB ataskaita ir apmokestinimų susitarimais. Taip pat siekiama a, pateikti naujus kriterijus susijusius su skaitmeninė tinklavietė. Kas dėl tango ataskaitos buvo pateikti 180 3 pakeitimai, 29 pakeitė pranešėjus, daugiama e, e, pakeitimų siekiama išplėsti direktyvos taikymo sritį, įtraukiant tokias rytis kaip muzika, e, vaizdo informacija ir taip pat siekiama į, įtraukti peržiūros nuostados ir taip toliau. Abi ataskaitos, abiem ataskaitom bus balsuojama dėl kompromisinių pakeitimų gruodžio trečią dieną, dėl pirmosios ataskaitos um, kolega negali jos pristatyti, nes vis dar skrenda, todėl paprašysiu kolegos jį pakeisti. Ponas Ferberis. Ačiū, paskaitysiu Rosatį pranešimus. Visų pirm, pirma, noriu padėkoti Tangui už bendradarbiavimą. Taip pat e, ponas Rosati dėkoja sekretoriatui, kuris padėjo rengiant šį pranešimą. Iš esmės 120 pakeitimų pri, e, paremė komisijos pranešimą. Suprantame, kad dauguma narių nori e, rasti ilgalaikius skaitmeninės rinkos apmokestinimo priemonės, ypač EBPO lygmenių. Europoje reikia ilgalaikių sprendimų, e, kad e, rinka būtų aiškiai reglamentuota, nebūtų e, suskaidyta e, vieninga rinka. Pranešėjas dėkoja nariams, kurie prisidėjo rengiant šį dokumentą, taip pat dėkoju už kompromisinius pranešimus. Juos galima išskirstyti į keturias kategorijas A, kuriais atmetamas komisijos pasiūlymas Rosati siūlo atmesti tokius pakeitimus, B e, tokie pakeitimai, kurie, e, pa, kuriems neįmanoma rasti kompromiso, pasiekti kompromiso ir C yra tokie, kur galėtume rasti kompromisą, o dėl D reikėtų balsuoti atskirai, be nebūtų galima pasiekti kompromiso. E, po pirmo šešėlinio praneši, e, šešėlinių pranešėjų susirinkimo panašu, kad kompromisas bus rastas, jam pritars dauguma grupės narių, dabar pateikta 11 kompromisų ir gali būti, kad tas skaičius pasikeis per kitą e, posėtį. Kompromisai susiję su įgyvendinimo ataskaita, su taikymo sritis, sritimi. Kas dėl galiojimo pabaigos nuostodos, ponas Rosati norėtų ją dar aptarti. Ir taip pat dėkoju aš, kad klausėte manęs. Dėkoju. Apžvelgėme ataskaitas kartu, taigi ir pono Tango ataskaitą reikėjo apžvelgti. Tai jūs abi ir aptarėt, ar ne? Ne, ne, ne. Ačiū, taip pat pristatysiu šešėlinį pranešėjų sutikimą. Tikrai buvo nuveikta nemažai darbo dėl CCCTB. Ir tikrai mums e, skaitmenės rytis yra labai svarbi. E, labai svarbi ne tik europinė mokesčių sistema, bet ir pasaulinė mokesčių sistema. Taigi man labai patinka e, kad mes e, taip struktūrizuotai pateikėme tą pranešimą. Žinoma, labai svarbu e, e, kalbėti apie apimtaikymo sritį, valstybės narės turėtų įgalioti komisiją, kad būtų įtrauktos svarbos skaitmeninės tinklavietės. Taigi mūsų pozicija Europos parlamento pozicija jau atsispindi pranešime dėl CCCTB. E, šešėliniai pranešėjai e, e, dirba ne tik skaitmeninės tinklavietės klausimų, bet ir pirmojo klausimų, kuris buvo pristatytas. Taigi Europos parlamentas turi rasti kažkokį struktūrizuotą ilgalaikį sprendimą kad e, neliktų nesažiningo apmokestinimo. Tos diskusijos tebe vyksta ne tik parlamente, bet ir ekofine. E, svarbios diskusijos vyks per plenarnę sesiją ir taip pat gruodžio ketvirtą dieną. Taigi, kokia e, parlamento pozicija? Šešėliniai pranešėjai ži, nustatė, kad reikia e, ilgalaikio sprendimo. Visų pirma, dabar vyksta diskusijos dėl taikymo srities, dėl skaitmeninio e, turinio. E, taip pat e, e pateikti pakeitimai dėl prekių pardavimo internete E, šiais pakeitimais labai stipriai išplečiama taikymo sritis ir parlamente vyraujanti nuomonė yra, kad reikėtų taikymo sritį išplėsti. Europos komisijos taikomos nuostatos taikomos e, e, Google ir Facebook, bet netaikomos Amazonui. O parlamentas norėtų, kad Amazonas taip pat patektų į taikomos rytį dėl ribinių verčių. Kai kurie nariai siūlė 50 milijonų ribą panaikinti ir taip pat atskirti didelės ir labai didelės bendrovės. Pasiūlymas tikrai įdomus. 3 e, procentų dydis tarp 20 5 milijonų, 100 milijonų ir 5 procentai virš 100 milijonų. Taigi 158-159 tokie pakeitimai yra susijęs su šiais skaičiais. Ir dar e, vienas pakeitimas, kuriuo stengiamasi įvesti tokias trumpalaikės e, priemonės. gali būti, kad e, e, e, didelė našta pritarus tokiam pakeitimui teks greitai besivystantiems startuoliams. Taip pat vyko diskusijos galiojimo pabaigos nuostatų. Aš jau apie jas kalbėjau. Tai yra E, laikinas sprendimas, e, kuriam reikia struktūrinio sprendimo. Todėl galiojimo e, pabaigos nuostada STP ir CCCTB turi būti įtraukta ir ji turi atitikti mm, ES mokestinę sistemą ir nacionalinių valstybių mokestinės sistemas. Tačiau apie tai dar kalbėsime ateityje. Ir labai tikiuosi, kad ateitis bus visai greitai. Ir kad e, pakeisime tuos mokesčius, kurie dabar taikomi bendrovėms. Ačiū už pranešimą. EPP šešėlinis pranešėjas Gabrielė Mato. Ja, e, pranešėja keičia lo, kolega Montanie. Aš norėčiau padėkoti abiem pranešėjam už jų pasiūlymus ir nuveiktą darbą. Ponas Mato ne, dėje, bet negali dalyvauti posėdyje. Jis šiuo metu e, peš komiteto komandiruotėje. EPP mano kad būtinos gairės, kad galėtume e, e, reguliuoti visą 50 milijonų eurų vertės rinką. E, skaitmeninės rinkos apmokestinimas turi būti realus. Parlamentas turi rasti konstruktyvių sprendimų. Jis taip pat pabrėžia, kad kiekviena bendrovė turi sumokėti tiek, kiek jai priklauso. Reikia rasti kažkokį sprendimą, kad abiejų tipų bendrovės mokėtų tuos mokesčius, kuriuos turi mokesčius ir prisidėti prie atitinkamų e, ES ir valstybių narių ekonomikų. Keturi svarbus aspektai. Visų pirma, kokios e, paslaugos bus apmokestinamos. 3 procentų lygmo komisija siūlė svarbu. E, Ta nuostata reikėtų peržiūrėti ir reikėtų užtikrinti, kad tai perinamojo laikotarpio priemonė ir jį galios tol, kol bus priimti galutiniai sprendimai dėl rinkos, skaitmenės rinkos apmokestinimų. Jis nepritarė pranešėjui, kad apreptis ap, būtų apibrėžiama taip, kaip yra. Ta apreptis turėtų būti apibrėžiama efektyviau. Kai kurios valstybės narės, kaip pavyzdžiui, Ispanija teikia savo pasiūlymus. Mes mm, neišplėtėme taikymos ryties, galima būtų didinti ribą ir išplėsti taikymos rytį, bet tam reikėtų pirmiausia atlikti tyrimus. Parlamentas negali priimti tokio tipo sprendimų, nežinodamas, kokios bus pasiekmes. E, kitas dalykas, galbūt galima būtų prašyti komisijos peržiūrėti, e, atlikti poveikio vertinimą ir tada turėtume įsitikinti, kad tokios priemonės yra tinkamos ir gali būti taikomos. Ponas Mato mano, kad labai svarbu imtis konkrečių priemonių ir e, kad skaitmenės rinkos apmokestinimas būtų uh, trumpalaikė pereinamo laikotarpio priemonė. Mes turime imtis konstruktyvaus vaidmens ir konstruktyviai diskutuoti su taryba ir komisija. Mes turim užtikrinti, kad šios priemonės pastiprintų mūsų skaitmeninę vidaus rinką ir kad neatsidurtume tokioj situacijoj, kai vieno, vieni žaidėjai primeta kažkokias priemonės, o kiti tiesiog vykdo tai, kas jiems primesta. Ačiū už pranešimą, ačiū pranešėjai. CR, uh, Dėkoju. Akar vardu, ponas Fox yra šešėlinis pranešėjas, tad dabar Aldė, ponas Peturešek keičia ponas Tremosą. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip koordinatorius, uh, aš irgi uh, nusprendžiau um, pasisakyti. Ponas Jazek e, netvyko į Briuselį, bet noriu pasakyti, kad e, kalbant apie šią, šį pranešimą, e, tai yra įmonių mokesčiai, įmonėms reikšmingos skaitinės e, veiklavietas apmokestinimas, norėčiau pasakyti, kad pranešėjas nuveikė daug ties šio pranešimu, e, šio dokumentu. Jis ir visa tai e, su, labai sutampa su tuo, ką ir pabrėžė pranešėjus praeitų posėdžių metu. Ypač jis džiaugiasi, kad yra nemažai e, pabrėžta užtikrinti e, SDP kriterijus bei apimti, kas turi būti taip pat apgalvota ir tai užtikrintų ilgalaikės ir taip pat veiksmingas e, išvadas ir sprendimus. Mūsų pranešėjas taip pat labai džiaugiasi, kad mes dirbame siekdami užtikrinti, kad e, galvotume apie ilgalaikius sprendimus, e, kad tai pagerintų sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl to jis labai sveikina tą pasiūlymą, kad komisija galėtų įvertinti ko, kokias paslaugas ir kokias prekes e, galima būtų įvertinti per trejus metus. Jis e, taip pat džiaugiasi, kad vyksta diskusijos ir taip pat yra įsitikinęs, kad kompromisinis pasiūlymas tikrai bus pasiektas. O kalbant apie antrąjį dokumentą, e, pono Tang pranešėjo Aš perskaitysiu jo pastabas, kurias jis man atsintė prieš porą minučių. Kaip ponas Jezekas pasakė per praeitą pasikeitimą nuomonėmis, jis džiaugiasi pažanga, kuria yra pasiekta ši pranešimų ir taip pat pakeitimai, kuriuos pristatė tiek pranešimas, tiek e, šešėliniai pranešėjai. Taip pat jis sveikina šiuos e, e, elementus, kurie buvo pateikti praeitų posėdžių metu. Visų pirma, siekiant užtikrinti, kad apibriešties ir taip pat ap, ap, taikymos ryties apibrėžimai yra aiškus, kad nei viena netinkama įmonė čia ne, nepatektų, kad patektų tik tos, kurios yra, joms yra taikomos. Taip pat e, po dviejų me, per dviejus metus arba po dviejų metų e, įgyvendinus direktyvą komisija turėtų atlikti vertinimą vietoj trijų metų. Peteris Jezekas taip pat džiaugiasi, kad e, pranešėjas irgi pritarė, kad mokestis turėtų būti apribotas tik toms įmonėms, kurių pajamos visame pasaulyje yra 750 milijonų eurų ir daugiau. Ir kurios tikrai labai paveikia mažas ir vietinės įmonės. Taip pat kai kurie pakeitimai, kuriuos pateikė mūsų kolegos, tai yra e, apmokestinamo asmens, e, kurio pajamos yra daugiau nei 25 milijonai eurai. Ir manau, kad kai kurioms akcinėms narėms e, tai bus tikrai problemiška, kadangi ir jo nuomonė mes turime atsižvelgti, kad ši direktyva yra laikinas, tarpinis sprendimas, dėl to panas Jezek pritartų tik tam, kas, kad DST e, būtų taikoma įmonėms, kurių e, pajamos e, visame pasaulyje yra 750 milijonų eurų ir daugiau. Panas Jezekas taip pat nepritarė pakeitimui, kurie atsiuntė kai kurie kiti kolegos. Tai yra pasiūlymas, kad šis tarifas būtų nustatytas 5 procentų, kai pajamos yra daugiau nei, 5, nei 100 milijonų eurų. Tai, e, man atrodo, bus neprimtina valstybėms narėms taryboje ir negalime um, pateikti tokio pakeitimo, kadangi turime uh, sutarti dėl kompromisinio pasiūlymo iki metų pabaigos. Dėl to siūlytume laikytis komisijos e, pasiūlymo ir dėstė nustatyti tik 3 procentus. Dėkoju, e, pona Tremoza, kad atvykote, kad e, po, išsakėte pono Ježeko žodžius. Taip pat žaliųjų šešėlinio pranešėjo irgi neturime, bet kolegė pasisakys Skot Kato jo vardu. Aš dirbau ties abiem dokumentais, dėl to pasisakysiu. Dėl ponio Rozati um, dokumento jis norėjo, jis norėjo padėkoti ir pabrėžti, kad žaliųjų grupė e, frakcija teigia, kad gerai, kad yra e, apibriežti skaitminės veiklavietės. E, ir ji yra, aišku, nemažai minima įvairiuose dvišaliuose mokesniuose sustarimuose, jeigu nebūtų apibrėžimo, tai būtų nemažai teisinių spragų. Ir dėl to e, į jas irgi reikėtų įtraukti to apibrėžimą, kur yra mokesčių sustarimai su trečiosiomis šalimis irgi sudaromi. Taigi tą reikėtų pavesti komisijai. Dėl galiojimo pabaigos nuostatos arba saulėlydžio nuostatos reikėtų pasakyti, kad e, kai tik bus patvirtinta direktyva dėl skaitminės veiklavietos bei e, CCTB mokesnės bazės direktyva bus priimta, tik tada e, baigs galioti kitas dokumentas. Čia kalbame apie mm, skaitmenės įmonės ir taip, aišku, dėl to yra politinių nesutarimų, bet mums labai svarbu yra dirbti ir siekti bendro vieningos mokesčių bazės ES. Kitu atveju bus labai daug nesutarimų ir nesutapimų, e, kurie gali paštrėti, jeigu įmonėms bus taikomi skirtingi uh, mokesčiai. Kalbant dėl Rozet ir Polotengo dokumento, norėčiau padėkoti. Mes pritarėme, kad pasiūlymo taikymo sritis bus išplėsta, bus taikoma tokiams įmonėms kaip Netflix ir Amazon. Ir skaitmeniniame pasaulyje labai sunku yra atskirti vartotoją nuo kliento, kadangi labai dažnai skaitmeniniai įmoniai abi pusės atneša nemažai vertės Mes pritarėme pranešėjui, kad 3 procentai pakaktų e, komisijos pasiūlyme e, maržų e, skaičiavimai buvo labai tokie kuklus. Pritarčiau ir kitiems pranešėjams, šešėlėms pranešėjams ištrynėme tą ribą 750 tūkstančių ir mes norėtume, tiksliau, milijonų ir palikti 50 milijonų ir antroji riba yra pakankamai didelė ir mažos įmonės į ją nepatenka. Ir dar vienas elementas yra spausti komisiją ir tarybą ir pasiekti ilgalaikio sprendimo, kuris greitai būtų pasiektas. Manoma, kad geriausia tai būtų padaryti dėl skaitmeninio apmokestinimo yra pasinaudota 116 straipsnių dėl TFEU, tai yra veikimo sutarties. Ir taip bus e, pasinaudojama kvalifikuotos daugumos e, pritarimo ir Moskovičiaus arba Junkerio e, vadovavimo metu buvo prižadėta, kad 116 straipsnis bus panaudotas. Dėl to čia ir būtų tam vieta. Dėl to manome, kad galime pasiekti ambicingo sudarimo ties šiem, šiais dviem dokumentais ir manome, kad uh, parlamentas gali tikrai uh, padaryti nemažai darbo, kol valstybės narės labai dažnai blokuoja sprendimus. Dėkoju. Molė uh, e, išgūė FND ir ENF. Uh, Šešėlinių pranešėjų neturime, gal kiti nariai norėtų pasisakyti jų vardu, nematau, ar polai norėtumėt sureaguoti. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai sureaguosiu. Šešėliniai pranešėjai e, ir atstovai tikrai e, džiaugiuosi, kad pasisakė. Ačiū jiems, kalbant apie DST. Mums reikia užkirsti kelią tokiai situacijai, kai valstybės narės nuspręs veikti atskirai. Vienos Ispanija atskirai, savo Junktinė karalystė. Tai reikėtų užkirsti kelią tokiam, e, taip sakant, veikimui. Reikia pagalvoti apie bendrą taikymo sritį bei bendrus tarifus, nes mes norime užtikrinti visiems vienodas sąlygas. Uh, Ir įmonėms to irgi labai reikia. Dėl to mums reikia aptarti ir tarifus, ir taikymo sritį. Problema yra ta, Denis, kad jeigu mes reikalausime poveikio vertinimo, bus labai sunku tą užtikrinti. Čia reikia galvoti apie politinę valią, aš tam pritariu, aš jau siūliau, kad reikia greitai peržvelgti šį dokumentą, bet nesivelti į poveikio vertinimą, kadangi taip nieko nepasieksime. Jeigu mes stengsimės kuo greičiau įgyvendinti šį dokumentą, tai taip galėsime pakviesti ir JAV prie dėrybų stalo. Nes apmokestinimas skaitmeninės ekonomikos yra labai svarbus. Europa turi rodyti e, e, pavyzdį ir tokiu atveju spausti, taip sakant, kad būtų pasiektas ir tarptautinės sprendimas. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad tikrai pritarčiau, kad Europai reikia e, eiti į priekį, reikia daryti pažangą ne, ir tiek dėl skaitmeninės veiklavėtės apmokestinimo, tiek dėl e, bendrų skaitmeninių paslaugų mokesčių. Uh, ir e, tą daryti kvalifikuotą daugumą. Kadangi kalbame apie tokias įmonės, kurios yra didžiulės, jos veikia keliose valstybėse narėse ir susidurėme su tokia situacija, kad ES turime joms sudaryti ir atsvarą ir turime sugebėti veikti. Ir jeigu e, vienbalsiai nepritarsime, tai tokiu atveju bus labai sunku. Ačiū. Alan. Oui, merci, si, si vous m'autorisez, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį, kas suteikė po, man tą žodį po pranešėjo, bet kalbėsiu prancūzų kalba. Aš tiesiog norėčiau pritarti tam, ką, ką tik pasakė Paul Tang. Reikia labai gerai suprasti, kad uh, kad kalbant apie DST, reikia veikti greitai, kadangi kai kurios valstybės narės e, įgyvenina nacionalius teisės e, aktus. Ta tema ir tai yra absurdiška. E, taip neturėtų būti, jeigu tai nebus apmokestinimo. Taip, investicijas mes galėsime neleisti joms ateiti į nacionalinės valstybės narės ir kaip Polas sakė, ir kaip ir pirmininkas pabrėžė, reikia užtikrinti vieną bendrą mokesnę sistemą šioje srityje. Tai aišku bus mokesnė sistema reaguojant į technologinius pokyčius, naują vieningą rinką. Tačiau pridursiu dar kai ką, kaip ir Polas Tangas jau sakė, Kalbant apie poveikio uh, vertinimą, aišku, mums jo reikia. Jeigu to nebus, tai valstybės narės e, užblokuos tą sprendimą taryboje. Ir tai yra nepageidautina. Ir dėl to negalėsime pateikti pasiūlymo, pasiekmes bus aiškios. Čia kalbame apie uh, tą, tas tas pajamas, kurios e, siekia apie milijardą eurų ES, pavyzdžiui, Prancūzijoje e, šimtas, mažiau nei šimtas tūkstančių milijonų eurų. E, tai tokiu atveju ekonominės pasiekmes tokiai įmoniai, kuri gauna mažiau, nebus didelės. Na ir tuo pat metu, kalbant apie DST ir prasiūlymą, uh, ilgalaikį, e, ilgalaikį apmokestinimo pasiūlymą. Būtų gerai, kad EBPO irgi pasisakytų ES ir e, galvotų apie savo poziciją, kad ne, išvengtume tokios situacijos, kad iš vis nebus apmokestinama. Amerikiečiai prieš metus priemė mokestinę reformą, ten buvo kalbama apie tiesioginį apmokestinimą, tiek fizinių, tiek juridinių asmenų apmokestinimą ir tą padarė visiškai nedelsint. Ir aišku, užmesimėsgi e, diskusijo tarp EBPO e ir, ir mūsų, kągi mums padarys ta amerikietiška sistema. Taigi, jeigu mes diskutuosime su JAV ir EBPO ir kitomis valstybėmis, mes turime įdėkti savo europietišką sistemą, turėti savo nuomonę tam, kad galėtume dėrėtis kaip lygus su lygiu. Kitaip, jeigu neturėsime jokios sistemos, atsitiks taip, kaip atsitiko JAV. Much, Anne. uh, I... Dėkuoju. Aš iš principo pritarčiau jūsų nuomoniai, kad iš tiesų turim šį pasiūlymą paversti realybę. Tai yra labai svarbu. Tai svarbu tiek mokestinės politikos, tiek bendrosios rinkos prasme. Ir iš tiesų manau, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai iš tiesų dės visas pastangas, kad taryboje irgi būtų pasiekta pažangos. Dėkoju visiems už diskusiją. Kalbant apie mūsų kitą punktą, pranešėjas jau yra, bet turim padaryti pertrauką, kad susirinktų ir kiti kolegos. 15 po 4 pratesime darbą. Tai ponios Sanders pranešimas - skatinimas naudotis MVI augimo rinkomis. Taigi darome pertraukėlę. Dear colleagues, uh, would you be so kind and sit down? Kolegos, tęskime toliau mūsų darbą. Eikime prie kitos temos. Now, now Dabar 20 minučių turim. Septintasis punktas - skatinimas naudotis MVI augimo rinkomis. Pranešėja EPP frakcijos atstovė Ann Sender. Ir kalbėsim apie papeikim, pakeitimus ir iškart suteikiu žodį pranešėjai. Jis pristatys temą. Dėkui, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegom, šešėliniam pranešėjam už visus pateiktus pakeitimus. Dėkoju už tas diskusijas, kurios vyko iki šiol. Kalbam apie MVI galimybę pasinaudoti augimo rinkomis. Ir čia kalbame apie specialias platformas skirtas MVI iki šiol tik trys platformos buvo, taigi jei norim tą judėjimą paskatinti, papildomų lengvatų reikia nustatyti, pritraukiant MVI į šią rinką ir aišku, reikia kurti naujas platformas. Kaip jau sakiau, 99 procentus smulkus ir vidutinis verslas sudaro Europoje, taigi vaidina labai svarbu vaidmenį Europos ekonomikoje ir jai atsigaunant po krizės. Labai dažnai neatsižvelgiama į smulkaus ir vidutinio verslo specifiką, ypač finansiniuose teisės aktuose ir e, MVI siūloma labai mažai lengvatų, nes e, apsidraudžiama tuo, kad bijoma suskaldyti, sufragmentuoti vidaus rinką. Bet manau, mes turime rimtesnės lengvatas numatyti. Būtent šis pasiūlymas tą ir daro. Jau mes esam pakankamai pažengę į priekį, vyko du susitikimai su šešėliniais pranešėjais šiandien Taip pat vyko vienas techninis sustikimas ir šiandien tikiuosi mes judėsime toliau pirmin. Jau esame, kaip minėjau, nemažai pažengę. Pavyzdžiui, kalbant apie likvidumo susitarimus arba peržiūros nuostatas, kurios skirtos įvairiam sektoriniam teisės aktam. Nes įstatymuose yra tokių pilkųjų zonų, kur lieka neaiškių dalykų. Ir taip pat dar lieka klausimų dėl tų sąrašų, kurie turi būti pateikti kompetentingom institucijom. Ir dėl pagrindimo, kai kalbama apie tokią privilegijuotą informaciją ir jos pateikimą. Ta informacija, ją turi įmonė ir jinai turi turėti ją galėti pateikti nacionaliniam kompetentingom institucijom, jei jos to prašo. Bet tai, tai yra viena pozicija, o kita pozicija būtų, kad tokia informacija turi būti nuolat sistemiškai pateikiama. Mes pasisakytume už tai, kad tokia informacija būtų pateikta kompetentingom institucijom, tik jei jos to prašo. Nes jei nuolat tokią informaciją siūsime kompetentingom institucijom, tai tada e, griežčiau reglamentuosime MVI augimo rinką, negu uh, E, tą rinką, kurioje veikia kitokio pobūdžio įmonės. Tai mes nenorime, kad MVI, kad šiom įmonėm rinkos taisyklės būtų griežtesnės negu kitokiom įmonėm. Tai kitas aspektas dar būtų ribų nustatymas, aišku, neleičiant e, MIFID ir mm, prospekto e, teisės aktų. Rytoj mes vėl sustinkame su šešėliniais pranešėjais ir iš anksto jau jiem dėkoju. And... Dėkoju už informacijos pateikimą. Nina Gil, socialistų ir demokratų frakcijos vardu, šešėlinė pranešėja, žodis jums. Dėkui pirmininkė, noriu padėkoti Anai už pranešimą, už jo pristatymą, noriu padėkoti ir komisijai už pasiūlymą. Aš manau, kad šis žingsnis yra labai svarbus, e, sudarant galimybę MVI lengviau prieiti prie kapitalo rinkų. Ir mūsų frakcija jau nuo prospekto direktyvos laikų dirba tą kryptim. Jau keletą ilgų darbinių posėdžių vyko. Džiaugiuosi, kad iš esmės į visus mano pakeitimus buvo atsižvelgta, rengiant pranešėjai kompromisinius pasiūlymus o mano pakeitimų tikslas buvo užtikrinti pusiausvirą, kai kalbame apie geresnį prieimą prie finansinių šaltinių iš vienos pusės, o iš kitos pusės investuotojų geresnės apsaugos užtikrinimo. Ir tose uh, kompromisiniuose pakeitimuose ta pusiausvyrą jau praktiškai yra pasiekta. Taip pat pasisakau už tai, kad reikia bereikalingą uh, biurokratinę naštą mažinti, bet iš kitos pusės labai svarbu, kad nacionalinės kompetentingos institucijos dalyvautų čia, šiame procese ir gautų visą reikalingą informaciją laiku. Kas man atrodo e, kontroversiškiausia šiame pranešime, tai MVI apibrieštis. Suprantu, kad reikia didinti tą ribą ar tą ribinę vertę, turint galvoj MIFID, bet abejoju, ar nuo 200 milijonų reikia kilti iki 750 milijonų. Mūsų frakcija čia siūlytų elgtis atsargiau, MIFID tik pradeda veikti ir jei mes keisime apibrieštis, nepagalvodami apie jų galimas pasiekmes įvairiose sritise. Tai ką žin, ar labai apgalvotai elgsimės. Aišku, norime, kad kuo daugiau MVI pasinaudotų MVI augimo rinkomis, bet kai kuriuose valstybėse narėse kalbame apie 500 milijonų ar 750 milijonų. Tai praktiškai keičia situaciją. Ir tai gali kaip ir sulyginti su, žemės, su žemė mūsų pastangas kovojant su mokesčių vengimu ir mm, gali nešti sumaišties, ypač kai kalbame apie Europos investicijų banko finansinės programas. Mes jei, jei keisime tas ribas, tai turim apriboti jas tik tai šias rytim, kad dėl to nenukentėtų MVI galimas finansavimas. Tai čia, mano nuomonė, yra pagrindinis kompromisas, e, kurio turėtume siekti per kitą mūsų mm, darbo grupės posėdį. Tai tiek. Dėkoju. Neturim nieko iš EKR, bet Aldė šešėlinis pranešėjas, ponas Tremoza yra čia salėje. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Sander už puikų darbą, už tą gerą bendradarbiavimo dvasę. Kalbėsiu angliškai, nes mano prancūzų kalba nėra pakankamai gera. Mes esam iš skirtingų rinkiminių apygardų, bet visi suprantame, kad smulkus ir vidutinis verslas yra mūsų ekonomikos stuburas. Katalonijoje yra 8 tūkstančiai e, tarp tokių daug, daugia nacionalinių įmonių ir pusę milijono smulkių ir vidutinių įmonių. Tai įsivaizduokit, koks yra skirtumas. Tai labai svarbu, kad MVI galėtų prieiti prie finansinių šaltinių, prie kapitalo rinkų. Ir taip pat norime pasakyti, kad smulkus ir vidutinis verslas neturi tokių pačių galimybių e, kaip kitos įmonės ir įvairiose valstybėse narėse jų galimybės gauti finansavimą, prieiti prie kapitalo rinkų yra ribotos. Ir dažniausia viskas apsiriboja tik tai kreditais iš bankų, kaip vienintelė e, finansavimo galimybė smulkiam ir vidutiniam verslui, taigi turime tą gerąją praktiką plėsti per visą Europos Sąjungą. Dabar kalbant apie tuos kompromisus, A kompromisas, čia norime, kad ESMA suvaidintų svarbesnį vaidmenį, tai būtų naudinga. Pritarėme visiems kompromisiniam pakeitimam ir kalbant apie kompromisą B, rytoj labai norėtume, kad per mūsų posėdį dar e, tą kompromisą aptartume, o kompromisas C, dėl jo, kaip sakė Nina, nenorime, kad atsirastų papildoma biurokratinė našta smulkiom ir vidutiniam įmonėm nustatant tuos reikalavimus, kaip jie gali gauti finansavimą. O kiti dalykai mus tenkina. Mm, e-kompromisas, vertybinių popierių. Išleidimas ir kad MVI galėtų tokius vertybinius popierius išleisti į rinką Taigi mes laukiame rydienos e, darbo posėdžio ir esame pasirengę toliau aktyviai e, dirbti. Dėkui, toliau žaliųjų atstovo neturime, bet turime GUE Lopes Bermero. Ačiū. Pirmininkė. Tan técnico y tan complejo. Seguimos pensando Eh, que el escaso uso que se hace de este instrumento. Dėkui už atliktą darbą. Uy. Eh, pensamos que no, que no se van a cubrir con las expectativas pakeitimų. Taigi dėja, bet mūsų lūkesčių tai netitinka. Mes nesam patenkinti dėl siūlomų finansavimo mechanizmų ir dėl to, kad trūktų saugumo. Taigi e, reikia o, kalbėti daugiau apie informaciją, apie komunikaciją, užtikrinti, kad e, e, e tam tikri mechanizmai nekeltų rizikos apskritai visam įmon, visoms įmonėms. Taip pat kyla klausimas dėl apibrėžimų. Apibrėžtis reikėtų patobulinti, kad būtų aišku, kam yra skirta prieiga prie šios priemonės. Turim kalbėti apie įmonės, kurioms kuriems iš tiesų taikoma ši priemonė. Ir jeigu ta apibrieštis nebus pakankamai tiksli, uh, tai e, nebus aišku, kokios įmonės patenka į taikymos rytį. Kalbant apie nacionalinį patikrinimą, e, reikia užtikrinti saugę rinką. Tai čia svarbiausi punktai. Ir taip pat, žinoma, ketiname su jumis bendradarbiauti, kad pasiektume kuo geresnio rezultato. Ačiū, tai buvo paskutinis kolega, paskutinė kolega norėjo pasisakyti. Norėčiau padėkoti dar kartą kolegoms ir rytoj diskutuosime šią temą. Uh, Aš labai džiaugiuosi, kad esate pasirengus bendradarbiauti tikrai pasieksime gerų rezultatų. Ekon komitete balsuosime gruodžio 3, o kada plenariniai sesijai bus e, pranešta. Taigi, be jokio trikdžio galime pereiti prie aštunto klausimo - bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos fiskalis nustatymas. Mūsų pranešėjams yra Svin e, Gygol, buvo pateikta 112 pakeitimų, 35 pakeitė pranešėjas, 77 kiti kolegos, kompromisai yra rengiami, o dabar iškart nedelsdamas suteikiu žodį pranešėjai, ponai Gygoldai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, aš tik norėčiau jūs informuoti, kad uh, kompromisai buvo, kompromisiniai tekstai buvo išdalyti. E, tai <laughs> po, iš politinės perspektyvos tai yra absoliučiai nuobodus pranešimas. Manau, kad e, mes čia esame linkę bendradarbiauti su ES institucijoms, kovoti, padėti kovoti su mokesčių vengimu ir taip toliau. Taigi pakeitimai kaip tik yra su tuo susiję ir džiaugiuosi, kad beveik visos politinės grupės pritarė bendrosioms idėjoms, kurias e, pristačiau fiskalis pranešime, e, konsultavome su papildomai su papildom suinteresuotom šalimis, šiek tiek tobulinom tą tekstą, bet iš esmės visiems esminiams pasiūlymams buvo pritarta. Aš atsižvelgiau į visas kolegų pastabas, e, taigi tekstas nebuvo kontroversiškas, kalbėjom apie tai, kad reikia didinti skaidrumą, užtikrinti, kad būtų e, vadovaujamosi e, nustatytom politiniam prioritetiniam sritim, kad būtų mm, gerinamas bendradarbiavimas tarp nacionalinių mokesčių administracijų. Ir taip pat e, siekiame, kad būtų pasiekta konvergencija ir būtų padidintas biudžetas, o su biudžetu susiję pasiūlymai būtų suderinti apskritai su e, daugiametė finansavimo programa. E, norėjau pasis, pasakyti, kad EKRas nesutinka, kad reikia padėti besivystančioms šalims, kad jos prisijungtų prie daugia šalių informacijos mainų programų. Tai yra labai svarbu, nes dabar e, informacija keičiamasi automatiškai, kai kurios valstybės, nar... valstybės turi problemų ir ES galėtų padėti joms. E, ir ES turėtų dirbti ne tik tarp savo valstybių narių, bet ir padėti trečiosioms šalims. E, kas dėl gairių, kurios susijusios su fiskalės prioritetinėmis rytimis. E, Deja, bet tie, kurie kėlė esminius klausimus dėl pakeitimų, nedalyvauja šiame posėdėje bet e, norėčiau pasakyti, kad šešėlinių pranešėjų posėdis vyks lapkričio 20 dieną. Tikimės, kad pasieksim daug sutarimų. Ir jeigu uh, nebus kažkokių didelių nesutarimų, tai lapkričio 27 balsuosime ir tada balsuosime plenariniai sesijai, kadangi tai yra vienas iš daugiametės finansinės programos klausimų. Taigi stengiamės dirbti kuo įmanoma greičiau, svarbu, kad visi sutartume šiuo klausimu Fiskalis yra naudinga programa, ji įrodė savo pridėtinę vertę ir labai svarbu, kad galėtume prisidėti ir ją dar šiek tiek pagerinti. Ačiū už pristatymą, kad pristatėt nuobodų, bet svarbų pranešimą. O EPP valdų Alandų ar kalbės, nes ponas Tolojano posėdė nėra su malonumu, bet nežinau pono kolegos Tolojano m, mm, požiūrio, tačiau aš tikrai vadovaujuosi tokiu pačiu požiūriu kaip ir pranešėjas. Ir e, kadangi jis sakė, kad šis, e, ši tema yra nuobodi, bet aš tam nepritarčiau, kadangi tai jį politiškai yra labai labai svarbi. Jis svarbi, kadangi mes jau uh, šios kadencijos metu tikrai labai daug padarėme, kovodami su sukčiavimu, įdėkdami optimizacijos priemonių, įdėkdami bendras taisyklės dėl bendros mokesčių bazės. Taigi reikėtų dirbti ir toliau. Dėkoju. Ačiū už pasisakymą, nors jis ir nebuvo planuota. SND, ponas Baje, po, ponė Baje. Utboje yra e, šešėlinis pranešėjas, kaip koordinatorė aš pasisakysiu jo vardu. Taigi mūsų frakcija visiškai pritarė šiam pranešimui ir e, čia yra kompromisinis pasiūlymas ir aišku, klausimas yra, kaip įtraukti visus tuos pakeitimus e, tinkamai. E, bet mums yra labai svarbu, e, tai yra ketvirto, penkto, šešto ir septinto suderinimas, taip pat klausimas, kaip įmonės keisis informacija, taip pat administratoriai, kaip bus mokomi, kad tai iš tikrųjų e, didžiulis iššūkis e, jiems e, būti apmokytais dirbti su naujausiamis technologijomis, taip pat bendradarbiavimas ES mokesniais klausimais, tai tą reikės dar pagalvoti, taip pat apie administravimą čia Briuselėje ir kaip galėtume, taip sakant, tą barjerą sunaikinti tarp įvairių struktūrų, tikrai reikia keisti e, kultūriškai visą požiūrį. E, taip pat mūsų 74-ame e, pakeitime ir taip pat atitinkamoje konstatuojamoje dalyje yra pasakyta, kad reikia galvoti apie skirtingas administracijas, Ir taip pat administracijų profesinės sąjungos yra suinteresuotos pusės e, labai svarbios. E, profesinės sąjungos e, vaidina labai svarbu vaidmenį, jos suvokia politikos krypčių riziką ir tai būtų tikrai labai naudinga dirbti kartu su jomis. Mums taip pat tai būtų tokia nepriklausoma institucija, suinteresuota pusė, galėtume reguliariai su jais bendradarbiauti, bendrauti. Ir galiausiai e, kartu su Europos komisija bei mumis e, taip galėtume papildyti tą realybę ir tą matymą. Taip pat reikėtų, kalbant apie bendradarbiavimą e, su mokesčių institucijomis, e, mes pritarėme e, jo pranešėjo požiūriui dėl pinigų plovimo, taip pat skaitmenizavimo ir ekonom, skaitmeninės ekonomikos, tai yra, aišku, didžiulis iššūkis. Mes fiskalis programoje to klausimo neišspręsime, bet fiskalis galėtų tapti puikia priemonė tam skaitmenizavimui ekonomikos, ūkio ir kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu. Dėkoju poniai Beres. E, iš AKR e pranešėjo neturime, bet ponas Tremosa yra savo e, frakcijos ambasadorius. Ačiū ponė pirmininkė. Mūsų um, šešėlinė pranešėja yra ponia Karolina. Karolina pasakė, kad tai yra tikrai puikus darbas. Dėl to norėčiau ją pasveikinti ir ji perdavė man savo mm, pasisakymą. Taigi e, pranešimas tikrai yra puikus, siekia šešių tikslų. Ir juos mes pristatėme pakeitimuose. Prioritetas turėtų būti skiriamas veiksmams, kurie yra susijęs su ES valstybėmis narėmis. Ir jeigu biudžetas mums leidžia, tai tada reikia imtis veiksmų ir veikti veiksmus su besivystančiom šalim. Karolin taip pat e, paminėjo dar man vieną punktą kad kovos su sukčiavimo priemonės, kurių įmosi valstybės narės atskirai, gali tik perkelti tą sukčiavimą į kaiminę šalis. Tai reikėtų vengti to ir komisariai turėtų koordinuoti veiksmus. Ir trečiasis fiskalis programa turėtų taip pat suteikti galimybę atskaitomybės priemonėms, audito priemonėms, kurios turėtų būti taikomos vieningai ES. Taip pat e, liberalų frakcija yra už tai, kad būtų padintas biudžetas 300, 238 milijonais eurų ir taip pat e, mes pritartume tai tarpinė ataskaitai dėl daugiametės finansinės programos, kuri buvo patvirtinta praeitą savaitę. Taip pat per deleguotusius aktus norėtume patvirtinti ir sąrašą e, primtinų veiksmų. Taip pat norėtume užtikrinti, kad valstybės narės atsiskaitytų, e, bet kad tai būtų vieninga, viena ataskaita, ne atskiros. Karolina taip pat norės dirbti su jumis ir ateinančiomis dienomis. Dėkoju. Ačiū. Tikrai jūs šiandien puikiai keičiate šešėlinius pranešėjus. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti GUE vardu? Ne, ir ENF irgi neturime narių, Komisija gal norėtų pasisakyti, ne? Panašu, kad niek žodžio neprašo. Tai tada e, žodis pranešėjui. Gerbiami pranešėjai, taip pat ir šešėliniai pranešėjai. Iš tiesų mes e, įtraukėme visus pakeitimus E, įskaitant pono Stalojan pakeitimus, kas dėl Pavonž, dėl socialdemokratų. Aš galiu tik pasakyti, kad mes pritarėm jūsų pasiūlymu, kad reikėtų tokį seminarą surenkti. Tačiau iš ankstesnių diskusijų paaiškėjo, kad buvo e, norima sukurti kažkokią labiau institucionalizuotą priemonę. Taip pat e, gavom informacijos, kad e, valstybės narės vargu ar tam pritartų. Taigi reikėtų fiskalio kaip priemonės, kuri padėtų bendradarbiauti nacionaliniam mokesčių administracijom, bet tikriausiai toks sprendimas nebūtų e, priimtinas daugeliui. Taip pat nemačiau pakeitimo, kuris tą siūlymo. E, E, tai jeigu turit tokį pasiūlymą, gal trečiadienį tada pristatykit ar antradienį kaip pakeitimą, man tiktų. Aldė pakeitimus įtraukėme į kompromisus išskyrus vieną pakeitimą, nes manau, kad teisiškai neįmanoma. Jūs siūlote sudaryti prioritetų sąrašą. Uh, ir e, tuomet jį keisti deleguotaisiais teisės aktais. Tai mums reikia kažkokio pirmo lygio dokumento e, ir jo mes negalime keisti deleguotaisiais teisės aktais. O jeigu kažkas bus nurodyta deleguotose teisės aktuose, tai tada reikia ne pirmo lygio dokumento, kažkokio kitokio. Tai, bet aš esu atviras ir galime dėl to padiskutuoti. Taigi dabar e, apibendrinimas. Ir toliau tikiuosi puikaus bendradarbiavimo šio klausimo, kad užtikrintume, kad fiskalis priemonė būtų skaidresnė, kad Europos parlamentas prisidėtų politinėmis įžvalgomis ir kad tai, šiai priemoniai bus skirta daugiau išteklių, nes įrodė, kad kuria pridėtinę vertę. Ačiū pranešėjui, ačiū šešėliniams pranešimams. Komitete balsuosime lakryčio 27 dieną. Taigi aštuntą klausimą aptarėme, dabar padarysime penkių minučių pertrauką. Ir toliau posėdžiui e, pirmininkaus ponė Beres. Taigi ačiū, kad sutikote pirmininkauti ir pradėjęs. Tęsime posėdį po kelių minučių. Euh, Kolegos, tęskime darbą. Šiek tiek mes pirmaujame pagal mūsų darbų grafiką. Devintas punktas. Nina Gil pranešimas. Anglės pėtsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglės pėtsaką lyginamieji indeksai. Ir turime dabar aptarti pakeitimus. Ir dabar žodis gerbiamai pranešėjai, kiek pakeitimų buvo pateikta. 242. Visai neblogas pakeitimų skaičius. Pone Gil, dėkui pirmininkė norėčiau trumpai pristatyti pranešimą. Tai norima, kad finansinių palyginamųjų rodiklių sektoriuje būtų tvarumas užtikrintas. Tai yra, kad tie finansiniai palyginamieji rodikliai atitiktų Paryžiaus susitarimą. Ir kad ateityje užtikrintume nuoseklumą ir teisinį aiškumą. Šis pasiūlymas yra labai reikalingas. Aš pasiūliau keletą idėjų, kaip padidinti šio sektoriaus konkurencingumą. Tai turime mokesčius išanalizuoti, kad jie būtų skaidrus ir taip pat kokį poveikį šis reglamentas turės tiem finansiniam palyginamiesiam rodikliam ir ar tai atitiks e, Paryžiaus sustarimo dvasę. Kaip, sakė, kaip sakiau, pirmininkė, 242 pakeitimai e, yra pateikti. Mes kaip šešėliniai pranešėjai juos aptarėme pasidalinę į grupės, padalinę tuos pakeitimus į grupės. Tai pirmiausia, anglės pėtsako lyginamieji rodikliai ir mažo anglės pėtsako lyginamieji rodikliai. Labai svarbu, kad žinotume, ką norime pasiekti su šiuo pasiūlymu. Taigi, kad to rodiklio pavadinimas ir jo apibrieštis būtų aiški kad investuotojai nebūtų klaidinami. Ir taip pat norim e, tas, e, kad e, finansavimo paprastumas ir aiškumas būtų užtikrintas. Ir tokių pakeitimų skirtų rodiklių pavadinimams yra 92, kurie mm, siūlomi labai įvairūs, pavyzdžiui, rodikliai suderinti su Paryžiaus susitarimu ar kokie kiti pavadinimai. Ir aš kolegom tos pavadinimus mm, persiusiu, kad mes galėtume apsispręsti, mm, kokie du ar trys pagrindiniai tų rodiklių pavadinimai turėtų likti. Trečiadienį per posėdį apie tai aptarsime Ir toliau kitas rytis, e, e, kuriai yra pateikti 25 pakeitimai, yra e, susijusi su komisija ir deleguotaisiais aktais. Mes nenorim, kad iš vis komisija turėtų galimybę priimti kokius nors deleguotusius aktus. Ir čia tarp pirmo ir antro lygio vyksta diskusijos, mes irgi parengsime kompromisinius pakeitimus, kad galėtume pirmų lygių kuo daugiau apibriežti ir būti pragmatiški. Toliau trečias rytis, 50 pakeitimų pateikta yra priedai. Tai čia kalbam apie tai, kaip komisija, ko, kokį vaidmenį komisija turi vaidinti, ar priežiūros institucija, ar licencijų išdavėja. Ir net yra pasiūlymas, kad iš vis komisija neturėtų kištis, o palikti viską tą turėtume pramoniai, nes jie turi reikalingą patirtį. Toliau pereinamojo laikotarpio pailginimas tiem ypatingai svarbiem rodikliam. Tai čia trys pakeitimai yra pasiūlyti tą temą. Du EPP pasiūlė, Ansander šešėlinė pranešėja ir EPP koordinatorius Markus Febe. Ir vienas pakeitimas iš Alde. Aš žinau, kad yra šiek tiek nerimo, kalbant apie tą palyginamųjų rodiklių reglamentą, benchmark regulation. Bet um, aš abejoju, ar pagrindinės problemos yra susiję su šiuo pasiūlymu. ISIS peržiūra vykdant irgi labai panašus pakeitimai buvo pasiūlyti. Taigi aš norėčiau, kad mūsų komitetas pagalvotų, ar šį klausimą iš tiesų reikia liesti šiame pasiūlyme. Nes mes norim, kad mm, teisėkuros pasiūlymai būtų mm, geresni ir, kažin, ar šią temą verta įtraukti į šį pasiūlymą. Taigi labai būtų įdomu išgirsti, ką komitetas galvoja apie tai. Ir daugiau komentuoti nenoriu, nes laukiu kolegų mm, komentarų. EPP frakcijos vardu a, ponas Alain Lamasur pakeičia šešėlinę pranešėją. Aš pats esu irgi šešėlinis pranešėjas. E, manau, kad šiandien turim paminėti 80-asias Žako Brelio e, gimimo metinės. Jisai sako, ne, neapleisk manęs, nepalik manęs, aš norėčiau būti tavo, tavo rankos, tavo sielos šešėlių šią tokią mm, dvasę Žako Brelio, prisimindama Žaką Brelį, Ansander komentarus pateiksiu. Mažas anglijas pėtsakas apibrėžiant tuos palyginamosius rodiklius, tai turime keletą svarbiausių pasirinkti, būti realistais. Svarbiausia yra mažinti CO2 išmetimus. Nereikia e, plėsti taikymo srities, nes investuotojams tada mm, situacija taptų sudėtinga. Komisija, kaip priminė pranešėja, numačiusi yra antro lygio keletą priemonių, tai turėtų būti taikoma tik tai techniniam dalykam, Čia Ansander pritarė pranešėjai, o kai kalbame apie politinius aspektus, tai jau tada mm, teisėkuros institucijos turi priimti politinius sprendimus. O tiem, kas administruos šiuos rodiklius, reikia, kad taisyklės leistų prisitaikyti prie technologinių pokyčių. Taip pat labai svarbu, kad prieduose būtų irgi numatyta lankstumo išlaikymo galimybė. Pranešėja tą irgi minėjo. Rodiklių administratoriai trečiosiuose šalise nėra įsiregistravę Europos Sąjungoje ir nuo 20 metų tais rodikliais nebegalėsime remtis. Tai gali atvesti į finansinę destabilizaciją. Užta turim skirti dėmesio šiam klausimui. O kalbant apie antro ligmens priemonės, kurios numatytos šiame pasiūlyme, Ansander sako, kad reglamentas turi turėti būti taikomas tik tada, kai bus paskelbtos antro ligmens priemonės. Taip pat labai svarbu, kad pereinant prie tvaresnės ekonomikos nepamirštume kai kurių sektorių, nes pereimo tikslas yra, kad visi ekonomikos sektoriai pereitų. Nes jei neįtrauksime e, tam tikrų ekonomikos sektorių, tai tai kirsis ir su komisijos pateiktų pasiūlymų. Dėkui. Dėkui. Dabar EKR frakcijos vardu niekas nekalbės Alde šešėlinės šešėlinė pranešėja yra, taigi žodis poniai Vernik. Dėkui, gerbiamas Džil, gerbiami kolegos. Aš labai pritariu komisijos pasiūlymui, o taigi reiškia, aš tikiu, aš manau, kad e, e Europos Sąjunga turėtų sukurti lyginamuosius indeksus, jie turėtų būti parengti pagal naujus standartus ir tie. E, Tačiau antra vertus, lyginamieji indeksai turėtų, neturėtų būti privalomi. Nenorime, kad būtų e, e įvesti privalomi lyginamieji indeksai, nes būtų labai sudėtinga nurodyti, kasgi patenka į taikymo sritį. Visų antra, parengę metodologiją, su, sulėtintume inovacijų kūrimą, taip pat e, priverstume aiškiai apsibriežti, e, lyginamojų indeksų parametrus, kad juos galėtų taikyti suinteresuoti asmenys. Nes Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu Malis Kedo. Ačiū Ninai už tokį konstruktyvų darbą. Ji surengė keletą šešėlinių pranešėjų posėdžių, konstruktyviai diskutavome, e, kalbėjome apie tai, kad tie lyginamųjų indeksų pavadinimai turi būti pakeisti. Mes turime e, siekti klimato tikslų, bet antra vertus neturime būti tokie preskriptyvūs. E, pramonė e, nereikėtų nustatyti kažkokių konkrečių skaičių. E, mes matom, kad tie pereinamojo laikotarpio lyginamieji indeksai buvo teigiamai įvertinti. Į dokumentą reikia įtraukti tik tai tas įmonės, kuriam galioja ir Paryžiaus susitarimas. Dabar tai yra nedidelė įmonių grupė, bet turim uh, aiškiai pasakyti, kad uh, reikėtų paremti tas įmonės, kurios norėtų investuoti į žaliosios ekonomikos sritį. anklės e, mažinimas turėtų būti labai e, svarbi iniciatyva. Reikėtų prašyti tų įmonių, kurios dar nėra žalios, mažinti anglės išmetimą. E, vis dėlto nepasisakome už tokias apibrieštis kaip netink ar offsetting atidėjimą ir taip toliau. reikėtų, kas dėl lygienamųjų indeksų peržiūra, reikėtų užtikrinti, kad jie būtų kokybiški, bet nelėtintų inovacijų kūrimo. Jie turėtų leisti integruoti naujausius atradimus, rengiant tokius lyginamosius indeksus. E, kai kalbant apie e, finansinių rodiklių nustatymą, kai kurios dalys kartojasi, todėl e, reikėtų tas dalis išbraukti. Tikiuosi jūsų pritarimo. E, E, šie visi pakeitimai yra susiję tik su lyginamaisiais įvy, e, indeksais anglės pėtsako mažinimo srityje. Buvo teigiama, kad tų pakeitimų reikia, kad nebūtų iškraipyta finansinė rinka, tačiau tam nebuvo e, E, pateikta jokių įrodymų. Finansinės priežiūros e, institucijos tikslas yra užtikrinti, kad tinkamai naudojamos finansinės priemonės. Taigi, ačiū. Mes pritarėm komisijos pasiūlymui. Ačiū už pasisakymą. Guje e, atstovo nėra. Ir taip pat ir kitų frakcijų atstovų nėra. Komisija dar nepasisakė dėl to ir jai suteiksiu žodį. Ir taip pat buvo norinčių pasi, pasisakyti e, ponai, poniai Betikainė. E, Nemažai kolegų e, dirbo savos iniciatyvos e, pranešime dėl tvarios, e, tvarių finansų, taip pat atskleidimo galimybės. Mes suprantame, kokia yra problema. Didžiausia problema yra tai, kad reikėtų kalbėti ne tik apie klimatą. Jeigu kalbėsime tik apie klimato kaitą, tokiu atveju susidarys toks burbulas ir įvairios problemos. Kaip palmių aliejaus problema. Nes, mhm. nes išvelgsime į kitus išteklius ir taip pat e, ir kitas, e, kitus aspektus, taip pat e, socialinės valdysenos klausimus. Taigi visi lyginamieji indeksai turėtų atspindėti ir kitus elementus. Reikėtų bent jau užtikrinti, kad būtų minim, minimalus toksai atsižvelgimo principas ir žalos nedarimo principas taip pat ir aplinkosaugos pusė turėtų irgi būti atsižvelgta. Taip pat e, ir teisės aktuose galbūt neturėtų būti ir tų juodųjų sąrašų, taip sakant. Ir e, pats pranešimas galbūt yra ir neblogas, bet nelabai e, realistiškas. Lyginamieji indeksai neturėtų kalbėti apie neigiamą poveikį. Ir tai iš tiesų yra sudėtinga, kaip tos lyginamosius indeksus e, sudėti, ką su jais daryti. Bet kai jie e, remiasi rodikliais, tada būtų gerai. Bet e, mes, būtent parlamentas, savo iniciatyvos pranešime ir įtraukiame visą tai. Mm, tai buvo atspindėta ir atskleidimo nuostatose, dabar ir sakome, kad reikėtų ir kitose aspektuose irgi juos įtraukti tai galbūt ir į lyginamosius indeksus reikėtų juos įtraukti. Kai sukūrėte lyginamąjį indeksą, tada patys turite vertinimą, ar jis turi teigiamą poveikį klimatui ar biologiniai įvairovai. Bet kai e, darote skaičiavimus, tie skaičiavimai turi remtis suderintais rodikliais ir taip pat ir e, gyvavimo ciklo analizę. Taigi, reglamentai, skaičiavimo metodai gali būti įvairūs. E, pasinaudoja tokiais e, rodikliais, aišku, gali iškilti ir problema. E, atrodys, kad galbūt tai yra teigiamai veikia klimatą, galbūt teigiamai ar neigiamai biologinė įvairovė. Arba jeigu taip ir atsitiktų, galbūt e, tai atskleistų ir palmių aliejaus e, piknaudžiavimo atvejus ir taip toliau ir panašiai. Čia tik pavyzdys. Arba mm, biologinė, tvar, biologiškai tvari energija. Galbūt e, tai paveiks ir importą, likučius palmių aliejaus ir klimato pėtsakas e, galiausia bus neigiamas. E, ir galbūt tai bus tikrai palanku e, tokiai veiklai. Tai čia toks mano pasisakymas, kadangi aš galvoju, kad tai yra vienas iš svarbiausių žingsnių klimato kaitai ir yra tiek svarbus, kiek ir e, finansų sektoriaus priemonės. Ir dėl to reikia labai teisingai įvertinti jį kitaip e, to suderinto požiūrio e, nei lyginamų indeksų, nei rodiklių, nei atskleidimo srityje nebus. Taigi aš tikiuosi, kad atsižvelgsite į mano pasisakymus, kai galiausiai baigsite tos kompromisinius pasiūlymus renkti. Tai aš taip pat pritarčiau um, e, pranešėjos pasisakymui. Europos Sąjunga turėtų e, galvoti apie planetą, e, aišku, pelną, bet ir žmonės. Taip pat pritartume ir dar vienam klausimui, kuris buvo visiškai aiškus, tai yra mūsų nuomonė dėl to tinkamos priežiūros ir atskleidimo mes nenorime e, tik užstrikti kažkokia e, žaliame burbule, reikia galvoti ir apie dėrybas ir atskleidimai bei e, lyginamieji indeksai yra labai svarbus, kitaip mūsų patikimumui iškils grėsmė mes turime perduoti žinias finansų sektoriai, kad pasaulis keičiasi ir jūs turite laikytis jo taisyklių. Taigi reikia išlaisvinti, taip sakant, potencialą šioje srityje. Vienas, viena pastaba dėl tų lyginamųjų rodiklių Timan, e, ekspertų grupės vadovas, pabrėžė lyginamųjų indeksų svarbą. Tai e, dabartiniai lyginamieji indeksai yra labai klaidinantis. Dėl to aš pritarčiau tiems pakeitimams, e, kurie kalba apie Paryžiaus klimato e, kaitos e, e rodiklius. Ir aš manau, kad tie pakeitimai mm, turėtų e, po ketverių metų nebūtinai vertinami, kad jie buvo suderinti su Paryžiaus e, susitarimu. Čia aišku vienas iš būdų, kaip viską vertinti. Bet e, taip pat mačiau ir kitokį pakeitimą, kuris irgi buvo labai įdomus ponios Džil kad administratorius lyginamųjų indeksų e, e, tiek įtrauks Paryžiaus susitarimo nuostatų, kiek jie paveiks tą įgyvendinamą dokumentą. Taigi, e, lyginamieji indeksai turi būti suderinti, bet jie taip pat turėtų būti vieni iš svarbiausių, turi būti sudėti svarbiausi. Labai svarbu, kad e, mes įtrauktumėt tuos lyginamosius indeksus, kurie padėtų mums suderinti su finansinio sektoriaus poreikiais. Ačiū. Aš pati irgi taip pat pasisakyti ir šiek tiek pradėti diskusiją. Taip, kalbame apie anglės lyginamosios indeksus taip pat ir tai yra diskusijos, uh, kurios vyksta aukšto lygio darbo grupėje, galime išplėsti spektrą, taip pat atsižvelgti į socialinius valdymo, aplinkosaugos aspektus, kurie yra diskutuojami. Ir du kartus jau turėjau galimybę kalbėti su ponu Timanu. Tai yra diskusijos, diskutuotinas klausimas. E, ir galbūt nereikėtų tik kalbėti apie anglės pėtsaką. Na, strateginis klausimas e, tai yra tarsi tas, kuris paskatina diskusiją. Ir aš tikrai tam e, pritarčiau, bet aišku, to nepakanka. Antrasis pastebėjimas mano. Aš galvoju, kad jeigu mes e, ne tik galvosime apie tų lyginamųjų indeksų peržiūrą, ne tik iš techninės pusės. Kodėl mes apie tai kalbame? Kadangi mes kalbame apie dvi sferas, kurios, kaip sakant, nesusikalba labai dažnai. Tai yra finansinė, lyginamųjų indeksų e, ir taip pat ekologinė pusė, kad e, reikia sumažinti e, dviem laipsniais tą šylantį klimatą. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulis labai iššūkis. Reikia atsižvelgti ne tik į lyginamosius kažkokius ni, nišinius indeksus, kurie padėtų um, įmonėms tapti socialiai atsakingoms, bet kalbėti apie iš esmės visus tos lyginamosius indeksus. Nereikėtų atsisakyti tos idėjos, kad uh, reikėtų suderinti uh, e, tos lyginamosius indeksus. Nu, kalbant apie, iki, apie mūsų terminus, nereikėtų atidėlioti visą tai iki gilios nakties, reikėtų galvoti apie tai, kad reikia imtis to reikalo kiek galima greičiau. Bet e, iš, ties, iš esmės dabar galėtume pasiekti kažkokio sprendimo, nežinau, kokia čia kalba visą tai pasakyti, esu optimistė bent jau mano kūno kalba tai sako. Tai aišku, tai, kad to pasieksime greitai, nėra didelė tikimybė. Bet galiausiai paskutinis klausimas, tai ką pasakė pranešėja dėl pakeitimų. Ir kai mes kalbame tie teisės aktų pagrindiniai pakeitimai, kad galbūt reikėtų dar kartą atnaujinti diskusijas ir galvoti apie lyginamosius indeksus, tuos pagrindinius lyginamosius indeksus, arba galvoti apie pakeitimus, kuriuos žinau mintinai, kadangi jie buvo pateikti tų pačių autorių, kalbant apie e, e, tai, kad reglamentas E, gali būti vėl diskutuojami. E, nes priežos institucijos gali tą daryti. Ir kalbant apie nuoseklumą, mums reikėtų nagrinėti šį klausimą ne pagal apie tai, kada mes E, tuos pagrindinius lyginamosius indeksus įgyvendinsime, įdėksime. Aišku, kai kurie gali, sakė, neturime laiko, per sunku, negalėsime to padaryti. Bet galbūt, e, kai vyks priežios institucijų e, šio reglamento peržiūrą, vėl galėsime atnaujinti šį klausimą. Aš manau, kad būtent Tokia, nu, nu, tokios nuomonės laikosi ir komisijos pirmininkas. E, ir kad galbūt reikėtų pasilaikyti tokius pakeitimus tokiai darbui. Aš manau, kad ponė pranešėja mes jau baigiame diskusijas. Taip, dėkoju. Ir dėkoju visiems už komentarus. Ir man atrodo, šešėliniai pranešėjai šią savaitę irgi greitai susitiks. Ir man atrodo, kad mm, mes galbūt mm, šešėlinių pranešėjų sustikime dar kartą tą, e, apie tai pakalbėsime. Na, bet noriu pasakyti, kad mano pirminis pasiūlymo projektas iš esmės daug E, e, kalba apie S ir G, SNG. Ir aš apie tai kalbu e, aiškinamoje dalyje, kad labai svarbu kalbėti apie tai, ką sako aukšto lygio grupė. Tai turi būti suderinta, kalbant apie visus arba kai bent jau kai kuriuos lyginamosius indeksus. Mano pirminėme pasiūlyme buvo sakoma, kad tai turėtų būti visi pasiūlymai. Ir kiti šešėliniai pranešėjai irgi tam pritarė. Ji, e, buvo sakoma, kad to nereikia e, ir kad e, kai kurie sakė, gal tai turėtų būti tik pasirinkimas visų suderinti bus neįmanoma. Antrąjį pakeitimą įtraukiau, siekdama užtikrinti, kad tai bus pagrindinis lyginamasis indeksas, kad tai bus vienas iš svarbiausių, e, nes negalvojau, kad nepritars jiems visi. Jis turi būti svarbus ir vienas iš reikšmingiausių. Bet aišku, tą galėsime dar aptarti e, kaip kompromisinį pasiūlymą. Polai e, daugą pasakėte, aš jau, man atrodo, savo e, pasiūlymo projekte irgi pabrėžiau ir pateikiau. Taip mes kalbame apie parlamento patikimumą. Ir mes tikrai bandysime užtikrinti diskusijose uh, dėl kompromisinio pasiūlymo, kad e, galutinis rezultatas tą ir atspindėtų. Taip pat girdžiu, kad ir šešėliniai pranešėjai abejoja, ar reikėtų pratesti terminą ar ne. Manau, kad tokios diskusijos turėtų vykti e, palaipsniui po truputį darbo grupėse. Žinau, kad komisija nenorėjo komentuoti, bet aš norėjau kad pateiktumėt paaiškinimą dėl tų klausimų, kurios, kurie iškilo mūsų darbo grupėje. Buvo nemažai kritikuojami, e, naudojami metodai ap, siekiant apskaičiuoti emisijas, e, emisijų mažinimą. Tie metodai yra pasenę. Ta noriu pasakyti, dėl to jos reikėtų išbraukti ir atsisakyti. Bet komisija galbūt galėtų man trumpai pakomentuoti e, šį punktą, iš kur jie tą metodologiją gavo. Man tai labai padėtų diskusijose trečiadienį. Galbūt kas nors galėtų tą pakomentuoti. Ačiū. Euh, Ar komisija galbūt pakomentuos. Prašom, dėkui už galimybę atsakyti į klausimą, kalbant apie metodologiją. Tai iš tiesų čia dar reikia padirbėti šioje srityje. Tai yra antra techninių ekspertų darbo grupė, kuri ir dirba. Ir to, to antro pogrupio ar tos antros grupės tikslas yra nustatyti, kokios geriausios metodologijos būtų. Ir čia bus pasižiūrima į naujausius pokyčius rinkoje. Kai kalbame apie tuos rodiklius susijusius su pozityvaus anglės pėtsaku arba su mm, mažų anglės pėdsakų. Dėkui už paaiškinimus, kurie padės pranešėjai jos darbe, rengiant kompromisinius pasiūlymus. Noriu priminti, kad balsuosime dėl šio pranešimo 3 gruodžio dabar dešimtasis mūsų darbo tvarkės punktas Volfo Klinco pranešimas kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarp valstybinių mastų, kiek žinau, Alde frakcijos e, kandida, koordinatorius atstovauja šiandien pranešėjui Wolfui Klinsui. Taigi žodis jum. Dėkui, ponė pirmininkė, ponas Klins negalėjo šiandien būti šiame posėdėje. Jis man perdavė savo raštišką pasisakymą. Taigi skaitau, ką jis man perdavė. Gerbiami kolegos, sako Klinsas, dėja negalėjau šiandien atvykti į šį posėdį. Tie pakeitimai atitinka pranešimo dvasę. Ponas Klinsas taip pat sako, kad pirmas, e, pirmieji kompromisiniai pasiūlymai buvo parengti ir išsiusti šešėliniams pranešėjams praėjusią savaitę ir e, šį trečiadienį susitiks pirmą kartą šešėliniai pranešėjai tiem pakeitimam aptarti. Ir o, kalbame apie o, e, pardavimo Mm, sąlygas, iš ankstinės sąlygas, toliau prie USITS naudojimas ir toliau apskritai pardavimo rinkodaro sąlygos. ir EPP, ir ALDE mm, atstovai, šešėliniai pranešėjai yra pateikę vieną bendrą pakeitimą. Ponas Klinsas turi klausimą komisijai. Ar gali komisijos atstovas šiandien pasakyti, ar komisija pritartų siūlomam sprendimui? Dėkoju. EPP frakcijos atstovas yra ponas Lamasiūras, jis yra čia. Dėkui, ponė pirmininkė, dabar jau tikras šešėlinis pranešėjas esu ir kaip e, šešėlinis pranešėjas norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ir e, nuolat buvo įtraukiami šešėliniai pranešėjai į šį darbą ir mes pasiūlėme sprendimų, kas mums buvo svarbu. Pirmiausia, tas pre-marketing prieš uh, rinkodara prieš pardavimas. Iš ankstinis platinimas. Čia norime išplėsti taikymo sritį ir įtraukti tas valstybės, kuriuose fondas dar neveikia, kuriuose, kuriuose fondai, tie investavimo fondai dar neveikia ir dėl reverse solicitation mes, manau, pasieksime sutarimo, bet kyla problemų dėl šių nuostatų UCITS, UCITS fondam išplėtimo. Praktiškai tie fondai nėra tik mažmeniniai fondai. Tai kaip ir būtų logiška, jei tie. E, o čia kalbame taip pat apie nemažmeninius, be kita ko ir apie nemažmeninius investuotojus. Dabar esma vaidmuo. Mes pritartume, kad būtų e, sukurta kita interneto svetainė, kur kalbama apie kilmės ir prieimimo mm, institucijas, kilmės šalies ir, ir paskirties kompetentingas institucijas, kad jos galėtų per tą internetinį portalą keistis informaciją. Nes prospekto reglamento srityje irgi vyksta tokie darbai. Dabar mokesčiai, fees. Čia mes pritartume tiem patikslinimam, kuriuos pateikė pranešėjas, kad būtų pagristi reglamentavimo kaštai. O tai, ką siūlo kolega Brian Eis ir kam pritarė EKR, tam aš nepritarčiau. Dėl AIMF ir čia nebereikia leistis į tas diskusijas, kurios jau yra vykę ir kurias labai gerai visi prisimename. Toliau tos išlygos. Ar išimti suteiktos UCITS, PRIPS teisės akte. Tai čia kalbama apie galimą jų perkelimą. Čia norėtume su komisija suorganizuoti bendrą darbinį sustikimą tiem dalykam aptarti. Ir jei toks sustikimas bus, aš labai mielai jame dalyvausiu. Dėkui. Toliau ponė Delvo. Kita šešėlinė pranešėja noriu padėkoti pranešėjui patvirtinu, kad gavome kompromisinius pakeitimus ir tikrai ieškosime sprendimo. Man pagrindinė problema būtų investuotojų apsauga. O kalbant apie informavimą, tai aišku, mes norim tarp valstybinę veiklą skatinti, tai turėtų būti galimybė be kažkokių ypatingų komplikacijų patekti į rinką tiek iš jos išeiti. O kalbant apie investuotojų apsaugą, aš siūlau, kad tas informavimas būtų įmanomas, jei toje rinkoje nebėra likusio jokio mažmeninio investuotojo, bet jei kilmės šalyje dar yra likę investuotojų, tai turim užtikrinti tinkamą jų apsaugą. Ir dėl to aš nepasisakau už tai, kad čia būtų numatyta laisva rinka jų sits, nes tai yra mažmeninis produktas – neaišku, kokios pasiekmes to būtų, nes nėra poveikio, a, nėra poveikio vertinimo atlikta. Taigi nežinom, kas atsitiktų tokiu atveju. MMF irgi klausimo neturėtume atverti. Ir galiausia, ką noriu pasakyti – Mane neramina tie įvairūs pasiūlymai dėl keitimos informacija tarp nacionalinių institucijų. Tai būtų logiška iš anksto informuoti kilmės, e, priimančią šalį, kaip eina ta iš ankstinė, kaip, kaip, kaip prasideda iš ankstinis platinimas. Nes kai nacionalinė institucija gauna jau informaciją po to, tai nėra labai gerai. Būtų gerai, kad jinai gautų informaciją prieš iš ankstinį platinimą. Dabar kalbant apie keitimas informacija tarp nacionalinių institucijų ir esmos, turime užtikrinti, kad tinkami duomenys būtų pateikti esmai, bet e, neturi būti esma užtvindyta informacija. Nes kai informacijos per daug, tai, tai, tai apsunkina situaciją. Tai turim geriau apibriežti tą ryšį tarp nacionalinių kompetentingų institucijų ir esmos ir manau, kad mūsų pranešėjas sugebės parengti visus reikalingus kompromisinius pasiūlymus. EKR atstovo nėra. Dabar Sven Gigold. Žodis jum. Dėkui, bičiuliai. Pagrindinius dalykus norėčiau apžvelgti. Mes pritarėme komisijos ir pranešėjo, ir daugelio parlamentarų siekiam atverti šią rinką. Ir kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą, pašalinti tas nereikalingas kliūtis, kad kapitalas galėtų judėti ir kad užtikrintume mm, deramą vartotojų apsaugą, kad turėtume stiprią vartotojų apsaugos sistemą. Taip pat noriu pasakyti, kad mums vis dar lieka tam tikrų problemų, nors tie kompromisiniai pakeitimai kaip ir eina e, deramą linkme. Kai kalbame apie tą nuolatinį informavimą apie situaciją rinkoje, tai čia turėtume privalomą tokią nuostatą įrašyti. Tai šiau turėtų būti, o ne mei. Nes Europos e, taisyklės paprastai užtikrina aukštesnį vartotojų apsaugos lygį ir tas yra labai svarbu, nes žmonės neturėtų galvoti, kad stipresnė kapitalo rinkų sąjunga taip pat reiškia ir prastesnę vartotojų apsaugą. Be to esame patenkinti, kad tas kompromisas dėl antro straipsnio įtraukia mm, tą mm, naudą ir galimą riziką. Ir taip pat Mm, kompromiso projektas įtraukia mūsų e, pasiūlymą, kad ta rinkodara apima tinkamą ryšį su e, prospektu ir taip pat nurodo, kokios tinkamos teisų gynimo priemonės yra naudojamos ir kaip gali būti atlyginama žala. O kalbant apie tą iš ankstinį platinimą, pre-marketing, tai komisija savo pradinėme pasiūlyme, manau, rado puikią pusiausvyrą ir mes norėtume, kad išliktų tai, ką siūlo komisija. Ir tą iš ankstinį platinimą turėtume priboti tik aiškiai apibrieštomis sąlygomis 135 pakeitimas, kuris kalba apie neformalų pranešimą, apie iš ankstinį platinimą tarp valstybinių mastų. Mums tas pasiūlymas atrodo žingsnis pirmin. Taip pat norėčiau pasakyti, kad susilpninti MMR pinigų rinkos reglamentą, dar jam nepradėjus veikti, kažin ar yra tinkamas, tai kaip blogas pokštas. Ir tikiuosi, kad į tai tinkamai sureaguos dvi didžiausios frakcijos. Mes nepritarėme tom Mm, griežtesniam taisyklėm dėl sinaps. Ir galiausia, noriu padėkoti pranešėjui dėl to, kad per šešėlinių pranešėjų susitikimą susitiksime su komisijos ir tarybos atstovais dėl PRIPS ir JUSITS priemonių. Tai yra labai svarbu, nes jei lauksime dar ilgiau ir neįvesime PRIPS to pagrindinio informacinio dokumento jūsit tikslu, tai rizikuosime visų pasiūlymų. O tas pagrindinis informacinis dokumentas, aišku, turi tinkamai veikti. Dėl to aš esu pasirengęs išklausyti, ką komisija galvoja, ar komisija gali užtikrinti, kad iš tiesų tas pagrindinis informacinis dokumentas veiks. Tai mes norim, kad tas pagrindinis informacinis dokumentas taptų tokią universalią priemonę. Dėkoju. Kitos frakcijos šešėlinių pranešėjų neturi. Suteiksiu žodį komisijai. Bet prieš tai aš irgi pati dar pakomentuosiu. Pirmiausia, tie, pinig, tie uh, piniginiai fondai. Kaip e, suprantu, uh, žaliuosius ir kitas e, frakcijas. Neišgirdom galbūt pranešėjo nuomonės, bet jo atstovas galbūt pakomentuos, kai kalbame apie teisėkuros praktiką. Tai tas MMR reglamentas, atsimename tas diskusijas su komisija ir su ESMA. ir komisijos teisės tarnybos nuomonė Aš manau, kad turime uh, pripažinti teisėkuros institucijų norą ir ne, ne, neišderinti tos pusiausviros pasiektos pirmame lygyje dėl prips. ir įprips orbitrą visų PCVM teisės aktų įtraukimo. Pirmiausia buvo sakoma, kad reikia įvertinti, kaip veikia PRIPS ir po to ar galime tą taikyti UCITS sektoriui Šiandien sakoma, kad prips įsigaliojimas vėlinamas, kad būtų visas procesas kaip ir vilkinamas. Bet aš tikrai pasisakau už prips įdėgymą ir kaip pranešėja šią temą gaunu vartotojų asociacijų laiškus, kuriuose išsakomas nerimas dėl to, kad pripsas nebus taikomas ucits. Ir, ir tada nebus galima gauti su to susijusios reikalingos informacijos. Aš pasisakyčiau už tai, kad turėtume kuo greičiau sprendimą rasti nėra kol kas sutarimo tarp mm, dėl to, ar turi būti atliekama kompetentingų institucijų pirmojo ligmens priežiūra. Bet, bet kuriuo atveju neturėtume užtempti mm, šio proceso. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijai jei komisija nori ir prips situaciją pakomentuoti, tai irgi gali tą padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už nuveiktą darbą šioje srityje dėl kelių aspektų, kuriuos paminėjau. E, komisija e, mano, kad iš ankstinis akcijų platinimas turėtų būti sudarintas su PRIP ir reikėtų teikti ataskaitas kompetitingom institucijom ir tas darbas turėtų būti stebimas. Dėl notifikavimo panaikinimo mes rengiam bendras sąlygas, kurioms esant ta notifikavimo panaikinimas būtų įmanomas. Taip pat reikėtų nepamiršti harmonizavimo ir stengtis palengvinti darbą tarptų, tarp valstybinių lygmenių. E, komisija pasisako prieš atvirkštinę investavimo procedūrą. Jeigu pritarkitume tokioms technologijom, tai uh, negalėtume pasinaudoti tais saugikliais, kurie yra įtraukti į direktyvą dėl prips. Mūsų uh, pagrindinis tikslas yra tas, kad e, visi naudotųsi prips, kad galėtų užtikrinti uh, suderinamumą atitinkamų instrumentų. Mes pasižymėjome mm, jūsų pakeitimus dėl UCITS ir dėl to, kad reikėtų juos dviejams metams išbraukti iš PRIPS. Mes galėtume pritarti tokiam pasiūlymui, jeigu tai reikštų E, kad e, po to tolimesniam darbe PRIPS būtų įtraukta į UCITS. Taigi mes drauge su ESA ir toliau darysim antro lygmens pakeitimus e, UCITS fonduose. Ir taip pat dar kartą peržiūrėsime PRIPS atsižvelgia į tas problemas, kurios mums buvo išsakytos. Taigi, pakeitimams iš esmės pritarėme, bet reikia nepamiršti, kad mm, siekiame ilgalaikių tikslų, o jeigu pritartume pasiūlymams susijusiams su PRIPS, tai čia būtų tik tai trumpalaikės priemonė. Dėkoju. Oi. Ar šešėlinis pranešėjas norėtų įsikišti? Ne. Tai e, taip sakant, perduosime e, diskusiją e, ponui Klins ir dabar tikimės ir linkime, kad e, darbas bus tinkamai vykdomas iki galutinio kompromiso ir e, Tai darbas čia toliau e, vyks gruodžio trečią dieną mūsų komitete. Tai tiek dėl 10 ir 11 punkto, dabar 12 punktas tai yra Bankų sąjunga 18 metų metinė ataskaita, o mūsų pranešė šiuo atveju yra Nilsas Torvaldsas. Tai dabar jam perduosiu uh, žodį, kuris e, panagrinės šimtą, daugiau nei šimtą pakeitimų. Yes, we're... Ačiū. Pirmininkė, iš ties gavome 187 pakeitimus. E, dauguma buvo susiję su konstatuojamosiomis dalimis, tai mes tuos um, sugrupavome atskirai mano problema, ne jūsų problema, kad E, reikia parengti labai kompaktišką ir trumpą pranešimą. E, tai tikras iššūkis net ir man, žurnalistui. Dauguma pakeitimų yra labai konstruktyvūs. Taigi e, nėra bėdos, kad e, tų pakeitimų būtų pačių įvairiausių, iš įvairiausių, kurie aptartų įvairiausius aspektus, betgi mes e, stengiamės parengti kompromisinius pakeitimus. Aš stengiuosi atsižvelgti kuo daugiau išsakytų minčių, ne visada tas darbas yra lengvas, nes dvi didžiausios frakcijos e, e, pasisako kardinaliai skirtingai, todėl e, stengiamės parengti tinkamas formuluotės, kad atsižvelgtume į abiejų frakcijų pageidavimus. Kompromisų tekstas turėtų būti kuo įmanoma sklandesnis, dėl to dabar dirbame, bet iššūkių tikrai nemaža, nes iš esmės pasakomos tos pačios mintys, tik tai jos, tos pastabos išsakomos dėl skirtingų konstatuojamųjų dalių vietų, tai mes norim kad tas e, vienas pasiūlymas atsidurtų vienoj vietoj, kad jie, tie pasiūlymai nesikartotų per kelis straipsnius ar kelias konstatuojamasias dalis. Taigi aš ir toliau prašau šešėlinių pranešėjų dirbti konstruktyviai, taip pat kaip kad dirbo pačioj pradžioje. Ir mes esam, kaip minėjau, atviri kompromisams darau viską, ką galiu, kad atsižvelgčiau į visus komentarus, kurie išsakyti dėl skirtingų aspektų. O tuo pačiu prašau nepamiršti proporcingumo. Formuluotės turėtų būti labai glaustos, nereikėtų išsiplėsti. Taigi pabaigai dar kartelį dėkoju už pakeitimus. E, pranešimui e, daugelis pritarė ir tikiuosi, kad e, mūsų diskusijos ir toliau bus konstruktyvios. Dėkoju pirmininkė, kad išklausėte man, manęs. Ačiū EPP vardu šešėlinis pranešėjas. E, ja, e, Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Torvaldsui. Man atrodo, kad jis parengė labai gerą pranešimą. Jis tikrai sugebėjo viską labai susisteminti, suglausti ir šešėlinių pranešėjų posėdžiuose e, darbas tikrai konstruktyvus. EPP daugeliui e, aspektų pritariama, tik keli dalykai mums reikia e, kad bankų sistema būtų vieninga, nuosekli ir kad e, išlaidos, su kuriom susiduria bankai, turėtų būti suvienodintos, įskaitant ir mažuosius bankus. Mes APP manom, kad labai svarbu išlaikyti proporcingumo principą. Tai atsispindi ir ataskaitų. Bankų sąjunga dar nėra iki galo veikianti dar vyksta debatai dėl e, Europos e, užstatų sistemos. Tikrai yra e, įvairių rizikų kylančių iš to, kad bankų sistemos valstybėse narėse yra skirtingos. Į tai atsižvelgta ne viename pakeitime. Ir tikiuosi, kad į mano pakeitimus bus atsižvelgta ir jie bus įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Nereikėtų pamiršti bankų konkurencingumo. E, nereikia pamiršti, kad bankai yra įvairūs, reikia atsižvelgti tą įvairovę, reikia atspindėti, e, reikia įdėkti nuostatas dėl kovos su pinigų e, plovimu. mūsų piliečiai e, tikisi, e, kad e, mes užtikrinsime, kad pinigai nebus plaunami, kai jie nepasitikė bankais, mes turim užtikrinti, kad būtų kažkas, kuo jie gali pasitikėti. Uh eurozonoje mm, e, vyksta įvairių pokyčių valstybių narių bankų sistemos skiriasi. Šešėliniai pranešėjai susitinka mm, trečiadienį ir būtų gerai, kad jie pakalbėtų apie tai, ką ką tik išsakiau. O, puiki, puikus pranešimas atspindi 18 metų įvykius, bet ne apie viską buvo kalbama valstybėse narėse. Apie šį pranešimą reikėtų kalbėti garsiau, reikėtų apie jį informuoti ir valstybių narių piliečius. Ačiū. O dabar socialistų demokratų frakcijos vardu e, šešėlinis pranešėjas Rolandas e, Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. E, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Torbas už puikiai nuveiktą darbą, jau rengiant pirmąjį pranešimą. Pranešimas yra subalansuotas, tikrai yra pateikta keletas pakeitimų. Aišku, jie bylojo, kad yra aišku skirtumų, bet e, tekstas tikrai yra gerai orientuotas į netinkamą linkmę. Na, kalbant apie tam tikrus kompromisus, kuriuos pabrėžė pranešėjas, mes juos nagrinėjame ir nagrinėsime ir tikrai e, sutarsime, bet e, yra aišku ir tam tikrų E, sąlyčio taškų, kurie mums visiems yra priimtini. Taip pat labai e, svarbu galvoti apie šią ataskaitą, nes tai yra teisės aktas ir dėl to labai, jis mums yra labai svarbus, nes jeigu mes norime kalbėti apie bankų sąjungą, pirmasis dalykas, kurį turėtume atsižvelgti ir vertinti, yra tas, kad mūsų bankų sąjunga nebūtų uždara turime turėti bendrą regl reglamentavimo sistemą, priežiūros instituciją, e, priežiūros valdybą. Bet man atrodo, tampa visiškai aišku, bet e, tai e, visiškai nėra dar parengtas, taip sakant, projektas. Bet jeigu kalbam apie bankų sąjungą veiksmingai, vie, pirmasis dalykas, į kurį turime atsižvelgti, kad net ir viskas bus padaryta, vis tiek iš institucinės pusės, visiškai iš institucinės pusės bus tai, ties ko dar turėsime daug darbo nudirbti. Mes turime pažiūrėti, kokia struktūra geriausiai mums veiktų, kur reikės pateikti tam tikrų pokyčių, pakeitimų. Taigi, Atrodo, kad institucinės sąrangos visiškos mes dar dėl jos nesutarėme, kurie galėtų veikti ši bankų sąjunga. Labai svarbu, kad kalbėdami apie bankų sąjungą, mes kalbėtume apie visą paketą, rezoliuciją, kitus elementus tokių kaip MPOS ir kiti. Be to tikrai nebus visas išsamus paketas. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie uh, tokį, taip sakant, sustabdymo mechanizmą, taip pat ir kitus elementus, jeigu mes norime kalbėti apie išsame, uh, išbaigtą bankų sąjungą. Na, kiti klausimai. Manau, kad yra nemažai e, pakeitimų pateikta dėl rizikos. Mm, bankų įmonių, taip pat e, bankų paketo. E, taigi, trilogo rėmose bus tam, tikra, gal, tam tikras galbūt reglamentas dėl MPLS, tų ne, nepavykusių žlugusių kreditų. Taigi yra tikrai nemažai elementų, kuriuos turime aptarti, kuriuos reikia įtraukti į dėrybas. Tai yra labai svarbu, norint sumažinti e, rizikas, taip pat tas blogasias paskolas, žlugusias paskolas. Taip pat, jeigu norime perėti prie antro, trečio ligmens, e, reikia ir apie tai pagalvoti, taip pat ir skaičiavimus, kalbant apie kapitalą. Taigi turiu vykti iš tikrųjų tinkama e, diskusija, kaip tie MPLS galėtų veikti. E, Ir taip pat reikia galbūt kiekybiškai apskaičiuoti rizikos rytis, e, kad susėtume vidaus modelius, antrą, trečią lygį ir taip pat e, galbūt papildomas rizikos rytis, kalbant apie bankų sąjungą. Taigi, kai kalbame apie uždarimą bankų sąjungos e, Tai reikėtų pagalvoti apie tai, kad nepriklausomai nuo skirtingų požiūrių, e, indėlių saugumas, kaip tai veiks bankų sąjungoje, irgi yra labai svarbus aspektas. Niekas negali pasakyti, e, kad e, indėlių saugumas nėra mums rūpinamas dalykas. Visi tam pritarė, bet reikia tą tinkamai ir apiforminti tekste. Taip pat kalbame apie skirtingas rizikas. Yra tikrai nemažai pakeitimų dėl e, tos, a, a, tos atsargos e, aspekto peržiūros, bet kokie sprendimai turi remtis tarptautinėmis konvencijomis ir um, susitarimais, ypač Bazelio, taip pat ir susijusio susitarimo. Su, E, kalbant apie nacionalinę e, skolą. E, kai kurie, gal, kai, kai koks turtas turėtų būti iš viso nesusietas, nerizikingas, tada kalbame apie akcijas, vertybinius popierius ir tai galbūt padės mums sutarti dėl to, kaip mes galėtume valdyti e, tą valstybės skolą pagal Bazelio konvenciją ir atsižvelgiant į eurozonos ypatumus ir, aišku, pinigų politikos ypatumus. Atsižvelgiant į visą tai, mes e, galime teikti, kad šis pranešimas, šis dokumentas yra tikrai labai teigiamas ir mes kažkaip pasieksime to kompromiso ir tada galėsime, aišku, e, valdyti irgi tuos pakeitimus, kurie dar nėra baigtiniai. Dėkoju. E, nemat, nemat, nei Filipo Lambero žaliųjų frakcijos vardu, nei Lambero, nematau, lyguoja irgi vardu nieks nenori pasakyti, FDD irgi ta pati situacija. Ir ENF irgi. Stacija panaši, tai prieš suteikdama žodį, galbūt pagal prašau žodžio procedūrą kas nors norėtų pasakyti. Ne. Tai aš tada paprašysiu to žodžio dėl dviejų punktų kuriuos e, iškėlė ir kiti pranešėjai. Norėčiau sugrįžti prie jų. Pirmasis dėl Europos stabilumo e, mechanizmo perkelimo, man atrodo, labai svarbu yra, kad e, reikėtų atsisakyti to blogo įpročio dėl Europos stabilumo mechanizmo ir pinigų sąjungos e, krizės metu jis buvo taikomas, e, paskui buvo peržvelgiamas ir yra tikrai gera priežastis neprimesti šito mechanizmo. E, aišku, ir tai ne, neapibūdino mūsų parlamento darbo, Meisbergo deklaracija, aplinkosaugos deklaracija. deklaracija neturėtų įtraukti jo į pinigų sąjungos aspektus. Taip pat yra du, e, dvi priežastys, dėl ko to nereikėtų daryti. Pirmoji, aš manau, kad tai yra labai pavojinga, įtraukti, e, nes taip mes sukelsime sumaišti e, ES e, pinigų kompetencijos e, klausimų, kadangi jos priklauso Europos centriniam bankui, vieninteliai institucijai, kuri kūrė pinigų politiką. Ir bent jau taip yra pagal sutartį ir dabar nieko mes čia nepakeisime. Ir antroji priežastis, dėl ko nereikėtų to daryti, e, galbūt nėra tokia svarbi, bet ją reikia paminėti. Tai mes taip e, sudarysime įspūdį, kad e, Europoje, e, Europos sistemoje mes tiesiog tik tai darome kopijuok ir įklijuok darbą. Junktinės tautos, pasaulio bankas neturi tokios priemonės, jos turi mes turime Europos komisiją, kuri turi te, teisės aktų inicijavimo kompetenciją, turime Europos centrinį banką ir nereikėtų kopijuoti kitų priemonių ir jų tiesiog įklijuoti. Europos stabilumo mechanizmas e, nėra čia pageidavimas priemonė. E, P. Tomas, Tomas man kažkada kalbėjo apie tai, e, apie tos didžiuosius žodžius, didžiasias sentencijas. Ir mes irgi panašiai elgiamės. Mums labai svarbu yra išlaikyti įvairovę, e, diversifikuoti riziką ir kad kiekvienas modelis yra rizikingas, aišku. Ir e, proporcingumas neturėtų kalbėti vien apie modelių riziką. Ir kai kalbam apie proporcingumą, reikėtų kalbėti apie e, instituciją, kuri reglamentuotų galbūt, taip pat e, formuotų politiką ir taip pat įvertintų, ar šis modelis yra rizikingas rinkai ar ne. Ar labiau rizikingesnis nei kitas. Taigi reikėtų galvoti apie proporcingą e, modelių pateikimą. Kitaip mes nesižvelgsime į rizikas ar jų privalumus įvairių modelių. Aš čia kalbu, tai ilgai kalbėjau, bet norėjau viską pasakyti, o dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Thank you, Chair. Thank you, Chair, for... Ačiū pirmininkė už e, pranešimą. Jūsų pranešimas ir pasakymas tikrai buvo labai įdomus, tikrai ne per ilgas. Aš e, Europos e, apie valiutos fondą kalbėjome, e, kai kalbėjome apie valiutų rezervus, kad reikia sukurti Europos valiutos fondą. Taigi vėl grįžtame prie tos pačios diskusijos. Mūsų kartais tikrai didžiulį, e, mes labai džiaugiamės, kad galime apie tai kalbėti. Bet dabar nenoriu čia tų diskusijų tęsti pabandysiu kalbėti trumpai. E, Tomas man e, sako, tikiuosi, nes jo ir vardas sako, kad galbūt čia nereikėtų romanų rašyti, jeigu jie, jie bandytų tą daryti. parašyti knygą žmogus iš Venecijos arba žmogus iš Briuselio, kaip jau čia galima perfrazuoti. Mes visi, man atrodo, turime pakankamai išteklių, kad galėtume sukurti tinkamą sprendimą visiems. Aišku, frakcijų nuomonės skiriasi, bet mes visi darome savo namų darbus, dirbame savo darbą ir bandome surasti tą sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems. Dėkoju visiems, taip pat ir mūsų puikiai pirmininkiai už pasisakymus. Tai ir linkiu mums visiems gero darbo. Dėkoju pranešėjui. Na, puiku, kad aš prisidėjau prie jūsų darbo, nors neprisimčiau tokių nuopelnų, bet taigi dė, Ne, mes iš pradžių nagrinėsime, man atrodo, pa, pakeitimus jau tą padarėme. 27 lapkričio balsuosime dėl šio pranešimo. E, Gūja frakcija išnaudojo savo kvotą ir manau, kad mes jau baigėme šios dienos darbą. Na, iki rytojaus manau, kad mane pakeis kažkas kitas. Ačiū. Rinku Jums gražaus vakarą.